So, Mr. Rubik is here, so we can start. Good. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Ponas Rubikas jau yra, tai galima pradėti. Kolegos, pradedame šios dienos posėdį. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Ar kas nors turi pageidavimų ją pakeisti? Ne. Tuomet darbo tvarkė patvirtinta. Antras klausimas, klausimas pirmininko pranešimai. Pirmiausia, mūsų sesija šiandien yra transliuojama internetu, todėl žiūrėkite, kaip elgiatės, nes e, daugybė žmonių jūs stebės. Na, dabar mano sveikinimai žmonėms, kurie mus stebi Na, dabar žinios apie prekybą. Pirmiausia, Britanijos išstojimo klausimas. Be abejonės, jokia paslaptis, kad aš apgailestauju tokio, e, dėl tokio Britanijos žmonių sprendimo, tačiau aišku, turime mes tą sprendimą gerbti ir aišku, kad dėrybų, jokių dėrybų dėl nieko nepradėsime, kol 50 straipsnio procedūra nebus pradėta. Na, o po to, aišku, Mūsų laukia labai daug darbo. Šiame komitete turėsime darėtis dėl priekybos santykių, priekybos sustarimų su Junktinė karalystė. Taip pat bus toks klausimas, kaip kokia procedūra bus taikoma esamiems prekybos sustarimams. Taigi mūsų laukia daug papildomo darbo. Na, o komisijos narė Malmström turbūt taip pat pakalbės apie tai taip pat. Ypač mums įdomus santykiai su Kanada, nes ekonominė prasme santykiai su Kanada yra svarbus būtent per Junktinės karalystės e, prizmę. Tačiau mums rūpia, aišku, ir kiti, kitos darybos, kaip, pavyzdžiui, Japonija ir panašiai. Mes toliau dirbsime, aišku, atsižvelgdami ES ir jos piliečių interesus. Teigiamos žinios yra tai, kad yra patvirtint į tą sustarimo įgyvendinimo dokumentas mums pavyko patvirtinti visose ES institucijose ir esame pasirengę įgyvendinimai nuo Liepos pirmos dienos. Tai labai svarbus žingsnis PPO istorijoje. Na, o čia ES yra pasirengusi. Tiek pirmininko pranešimų ir iš karto pradedam perinamą prie trečiojo klausimo keitimasis nuomonėmis su mūsų komisijos nare Cecilija Malmström. Ačiū Cecilija, kad atvykote pas mus ir struktūrinio dialogo tarp komisijos ir parlamento rėmose. Malonu su jumis susitikti. Ypač tokiu momentu, kuris yra labai svarbus ES politikai, prekybos politikai. Tai prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė už kvietimą atvykti, gerbimi parlamento nariai, ponios ir ponai, malonu su jumis susitikti. Tikrai džiaugiausi reguliariais mūsų susitikimais. Kaip pirmininkas sakė, šiandien susitinkome gana ypatingomis aplinkybėmis. Ir nors, aišku, mes gerbėme Britanijos žmonių apsisprendimą, penktadienio rytas man buvo labai liūdnas. Visą gyvenimą dirbau Europos integracijos srityje ir aš asmeškai jaučiausi nuliūdusi. Ir, aišku, nerimavau dėl britų kolegų ir draugų, kurie baiminasi dėl jų šalies, šalies pasaulyje, jos vietos pasaulyje ir daugelio europiečių, kurie pajus šio sprendimo poveikį. Tiems iš mūsų, kurie atstovaujame Europos žmonės, tenka ypatinga atsakomybė, nes negalime elgtis tarsi nieko nevyko. Turime pradėti spręsti tuos iššūkius, kurie iškilo praėjusią savaitę, nors kaip buvo aišku iš Europos vadovų tarybos pusės nieko nepradėsime, kol nebus panaudotas 50 straipsnis. Iki šiol dar mūsų yra 28 valstybės narės ir kol kas mes daromės jų visų vardu. Tačiau, aišku, negalime leisti svyruoti pralyžiui, Aišku, turėsime gyventi tam tikrą laiką netikrumo sąlygomis, kai kurios į daug klausimų kol kas negalima atsakyti, tačiau geriausia parodyti, kad Europa veikia, būtent e, priversti ją veikti. Ir labai svarbu, kad ES priekybos darbo atvarkė, dirbant su partneriais pasaulyje, nesikeistų ir būtų ambicinga. Taigi turime dirbti pagal visus įgaliojimus, kuriuos turime ir siekti pažangos ir kad 27 narės ateityje pasinaudotų pasaulinę ekonomiką, jos pranašumais nieko nekeičia. Mums reikia pasaulinės prekybos taisyklės būtent kurti tokias, kurios atspindėtų mūsų vertybės. Na ir aš taip pat pradėsiu nuo pozityvių žinių. Pirmininkas paminėjo sprendimą dėl ITA. Aš džiaugiuosi greitą darbą šio klausimų parlamente, dėl ko E, galima dirbti pagal grafiką, tačiau yra ir kitų dalykų, kurie e, pažangus. Mes pasakėme politinį sustarimą e, dėl pagrindų, kuriais bus reguliuojamas konfliktų mineralai po trilogų. Tai yra puikus pasiekimas. Noriu padėkoti parlamentui už aktyvų vaidmenį čia. Šis susitarimas pagerins žmonių, kurie gyvena konfliktuose regionuose gyvena, gyvenimą bus galima tas pajamas panaudoti šalių vystymus, jo ne karui, nors ir laikės šiek tiek laiko išsiaiškinti techninės detalės, politinis sustarimas yra ir galime tuo didžiuotis. Taip pat pasiektas politinis sustarimas griežtinant apribojimus priekybai e, gaminiais, kurie naudojami mirties bausmė ir kankinimams, tai yra taip pat labai gerai. Ir čia parlamento delegacija darybose taip pat suvaidino svarbu vaidmenį. Šis paketas leis mums atnaujinti draudžiamų produktų sąrašą greičiau ir e, areštuoti uždraustus produktus tranzito metu. Taip pat bus panaikintos spragos prekyboje, prekiaujant e, per tam tikrus tarpininkus. Čia taip pat reikia e, techninio darbo įdėti, bet politinis sustarimas yra, reikia į priekį įdėti kaip galima greičiau. Kitas pažangus dalykas, ekonominės partnerystės sustarimai, dėl jų buvo deramas metų metus, jie suteikia gerų galimybių e, mūsų partneriams, e, suteikiant prieigą prie mūsų e, rinkos, didinant regionę integraciją ir užtikrinant vystimosi lygį mūsų partneriams. Yra ten, kur reikia perinimų laikotarpių ir kitų šimčių. Neseniai lankiausi Botsvanoje pasirašyti sustarimą ES vardu. Mane nustebino mūsų šešių partnerių entuzijazmas e, sadik šalise, jos iš tikrųjų nori dirbti su mumis gyvendant šį susitarimą. Tikiuosi, kad parlamentas ratifikuos susitarimą kaip galima greičiau. Taip pat einame į priekį dėl kitų partnerystės susitarimo su Rytų Afrikos bendryje ir E, Vakarų Afriką. Tikiuosi, kad greitai galėsime nuvykti į Keniją ir pasirašyti EAK susitarimą su mūsų partneriais. Be vertybių mes dar dirbame, kurdami laisvos prekybos susitarimus su e, streamų tinklą, su partnerėmis. Pradėjome keletą darybų ir atnaujiname kai kurias kitas. Vienas darybos, kurias atgaiviname, tai yra Merkosūro darybos Šią gegužę mes apsikeitėme e, notomis dėl su Merkosūru, e, bet tai pirmasis geras žingsnis siekiant rasti politinius sprendimus. ASEAN, toliau pradėjome darybas su dar viena valstybė narė, tai yra Filipinais. Pirmas darybų e, raundas vyko gegužės mėnesį, jis prasidėjo gerai, abi šalis jau dirba kaip ir kitų darybų metų su ASEAN šalimis, mes pabrėžiame platesnio tikslo svarbą, kuriant laisvos prekybos zoną tarp ES ir ASEAN šalių. Ir šie atskiri sustarimai yra e, plytos, kuriant tą bendrą sustarimą. Tačiau jis turi, aišku, tas sustarimas atitikti kitus sustarimus su Singapūru, pavyzdžiui, Vietnamu, nors, aišku, įvairiose šalise yra įvairių jautrių sričių. Pradėjome pasirengimą daryboms su Indonezija, laukiame tarybos įgaliojimų. E, yra sustarimas tarp prezidento Junkerio ir prezidento Vidudų. Parengiamasis darbas baigtas ir esame pasirengę pradėti darybas. Tikiuosi, kad pirmasis raundas vyks jau šiais metais. Taip pat norime modernizuoti esamus sustarimus su Meksika, Turkija. Procesas prasidėjo taip pat su Čile, nors jis užtruks šiek tiek ilgiau susitikau su Meksikos kolega ministru Ohaldo Bruselėje, kur pradėjome darybas. Darybininkai susitiko Bruselėje prieš keletą savaičių ir vyko darybų pirmasis raundas. Jis buvo labai produktyvus. Ir mes norime išplėsti seną sustarimą išplečiant jo taikymas rytį, įskaitant paslaugas, viešosius pirkimus, intelektinę nusavybę, tvarų vystimąsi, antikorupciją ir žmogaus teisės. Ir taip pat norime kažką panašaus e, e, nuveikti dirbant su Muitų sąjunga su Turkija. Komisija parengė bendrą ataskaitą, nustatant aukštus siekį modernizuojančią Muitų sąjungą, įtraukiant paslaugas, viešosius pirkimus pirmą kartą ir toliau eiti prie žemės ūkio liberalizavimo. Dirbame su poveikio vertinimu, baigiame viešuosios konsultacijas ir tikimės, kad galėsime pasiūlyme tarybai įgaliojimų projektą iki metų pabaigos. Kadangi bendrai kalbame apie mūsų darbo inventarizaciją, noriu pakalbėti apie mūsų pasiektą pažangą PPO po Nairobio ministrų susitikimo. Mums, mes apie tai kalbėjome jau keletą kartų. Ministrai ir mūsų atstovai Ženevoje labai daug dirba analizuodami, kokius klausimus galima e, pasiūlyti kitam ministrų kongresui kitais metais. Reikia renktis, aišku, iš anksto ir aktyviai mes čia dirbame. Europa aiškiai sako, kad norime e, spręsti likusius Doha raundo klausimus, vidaus žemės ūkio paramą, žvinkistės e, susidės netarifinės kryptis ir paslaugas. Taip pat reikia įtraukti ir naujas sritis kaip skaitmeninė prekyba. Paryžiuje, pavyzdžiui, įvyko PPO ministrų susitikimas birželio antrą dieną ir vis aiškėja, kad bendras sutarimas šiais klausimais prasidėjo techninis darbas. Aišku, dar nepasakėme pabaigos, reikia priminti PPO narėms, koks yra ekonominis potencialas iš daugia šalių darybų e, atsiranda. Ir mums reikia bendros paramos pačiai sistemai. Svarbiausiam PPO nariams svarbu prisimti atsakomybę darybų metu e, ir prisimant atsakomybę už visą sistemą. Šalia PPO dirbame dėl ties darybomis su priekybų šalimis. EGA tai yra aplinkosauginių prekių sustarimas, kalbant apie priekybą švariamis technologijomis. Artėjame prie darybų pabaigos. Sustikome su ministrais iš dalyvaujančių šalių prieš porą savaičių Paryžiuje ir tikimės, kad pavyks pasiekti sustarimo e, iki ministro sustikimo per G20 sustikimą Kinijoje rugsėjo mėnesį. Yra dar ką išspręsti, tam reikės visų e, bendradarbiavimo, skaitant e, Kiniją. Dėl TISA darybos taip pat eina į priekį. Susitikau su ministrais Paryžiuje ir mes sutarėme, kad realus, realus pagerėjimai darybose reiškia, kad galime užbaigti sustarimą iki metų pabaigos, bet vėlgi reikia nuveikti daugiau. Dar ES pasirengusi pagerinti savo pasiūlymus kitam, kitai peržiūrai spalio mėnesį, jeigu kiti taip pat pasiūlys tam tikrą lankstumą. Reikia pasistumėti prieki dėl reguliavimo nuostatų, dėl paslaugų, telekomunikacijų, jūrų transporto ir reikia daugiau dėmesio skirti tam, kad rastume realius sprendimus realioms problemams. Čia turime ambicingą planą, darybos bus įtemptos, kitas raundas vyks kitą savaitę vėlgi. Noriu padėkoti Jums už galimybę aptarti šios klausimus su Jumis, kaip teigiama Jūsų rezoliucijoje, nes neįpatvirtinoje, galime ir apie tai dabar pakalbėti, tačiau uh, po, to, po, po, po šios tyrimo įvyks ypatinga sesija su mūsų darybinė komanda, taigi galėsime aptarti ir techninius klausimus. Na ir pagaliau, ponia pirminkė, noriu paminėti dar du akronimus SETA ir TTIP. Ką tik grįžau prieš keletą valandų iš Vašingtono. Mes ilgai ten diskutavome su ambasadoriumi Fromanu Aišku, kad JAV turi daug klausimų dėl Britų referendumo, tačiau kartu sutarėme, kad TTIP darybos visgi yra prasmingos, mūsų siekiai nesikeičia sudaryti šį sustarimą. Nei iš JAV pusės, nei, nei iš mūsų mes esame pasirengę sustarti šiemet, jeigu JAV bus pasirengusios taip pat. Turime tekstą parengto turėsime iki vasaros atostogų, reikės e, priimti būtinus politinius sprendimus. Kalbame apie pasirengimus kitam darybų raundui, kuris įvyks e, Liepos 11 dieną Briuselėje. Tačiau tai bus tik tai tuo met, jeigu šis sustarimas atitiks mūsų siekius, atitiks mūsų standartus, vertybės, reikės sukurti didelių politinių ekonominių galimybių ir pažiūrėsime, ar JAV pasistumės į priekį mūsų prašymų prasme viešųjų pirkimų, grafinių nuorodų, tvaraus vystimos ir kitose srityse. Taip pat mums reikia sutarimo dėl investicijų apsaugos, kaip esame nekartą apie tai kalbėję čia. Ir reikia užtikrinti, kad būtų pasiekti standartai išdėstyti jūsų rezoliuciją. Taigi dar daug darbo laukia, pažango yra, abi pusės demonstruoja valią į priekį. Tačiau, aišku, laikas eina ir mes suvokiame e, tai taip pat. Tačiau tai yra įmanoma, nes sustarimas, e, sustarimas su Kanada egzistuoja. Jis e, siekia būtent tų tikslų. Tai yra vienas ambicingiausių sustarimų dėl tarifų naikinimo, paslaugų, pasitenkant į Kanados viešų pirkimų rinką. Tai yra pažangus sustarimas su pažangia partnerė, kuri pritarė mūsų vertybams, pritarė mūsų tvaraus vystimosi tikslams ir siekia dirbti globalių reformų e, srityje. Ir čia Kanada yra mūsų puikiai partnerė. Tai yra geras sustarimas vartotojams, darbuotojams, verslininkams. Reikia pasinaudoti šią galimybę. Europos komisija patvirtins pasiūlymą kitą savaitę. Kalbėjausi su Kanas ministru Christian Freeland. Jūs ją sustikote. Buvo klausimų, aišku, ir dėl Britų išstojimo, tačiau mes sutarėme, kad tas sustarimas yra mums labai svarbus ir reikia judėti į priekį. Mes, kaip planuota, jį patvirtinsime komisijoje kitą savaitę. Jūsų vaidmuo čia taip pat bus svarbus tvirtinimo procese. Kitą savaitę, kaip sakiau, vyks diskusija tvirtinant pasiūlymą ir reikės e, priimti sprendimą dėl teisinio sustarimo pobūdžio. Pagal sutartį parlamentas yra vienas iš teisės aktų leidėjų ir jūs turite demokratinio tikrinimo atsakomybę taip pat. Ši pareiga e, jums šią pareigą jūs žiūrite rimtai, kiek žinau, ir esu jums pažadėjusi šioje salėje, kad joks sustarimas neįsigalios be parlamento balsavimo. Taigi tiek pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, tokia situacija, sprendžiant įvairius prekybos klausimus. Labai trumpai juos jums pristačiau, nes norėjau palikti daugiau laiko klausimams nes kiek žinau, tai yra didžiausias, svarbiausias mūsų susitikimo tikslas. Ačiū Jums už šią galimybę ir lauksiu diskusijos. Labai ačiū, Cecilija, už tokią išsame priekybos klausimų apžvalgą. Žinoma, ateiti į mūsų posėdį iškart po oro uosto, tiesiai iš oro uosto nėra taip jau paprasta. Labai ačiū už tai. Pirmiausia, suteiksiu žodį frakcijų koordinatoriams, o po to kitiems nariams. Diskusijai skiriame maždaug vieną valandą. Galite teikti klausimus ir mes tikėsimės komisijos narės atsakymų. Todėl prašyčiau kalbėti ne per daug ilgai. Dabar aš ribų nenustatinėsiu. Bet po koordinatorių pasisakymų matysim, ar reikia nustatyti ribas kalbėjimo ar ne. Koordinatorių irgi prašau kalbėti glaustai. Pirmiausia, Daniel Kaspari iš EPP. Ačiū gerbiamą komisijos narę, labai smagu Jūs čia matyti, atvykstant tiesiai iš Vašingtono. Ir aš nedelsdamas norėčiau pradėti e, klausimą apie TTIP. E, nepraraskite entuzijazmo parengti TTIP. Jeigu norime prisidėti prie globalizacijos formavimo ir priekybos srautų įteisinimo, tai yra reikalinga. E, jeigu norime rasti galimybių kovoti su jaunimo nedarbo ES valstybėse narėse ir atkurti augimą, tarptautinių susitarimų reikia ir TTIP čia atliks ypatingą vaidmenį. Mūsų frakcijai yra akivaizdu, kad norime TTIP uh, E, suformuoluoti, e, vadovaujantis praeitų metų Liepos mėnesio Europos parlamento rezoliucijos nuostatomis. Standartai turi būti nemenkinami, e, turi būti nustatytos geros visuotinės reikšmės paslaugų tiekimo sąlygos ir panašiai. Ponas Langen Vokietijos Špygel žurnale labai įdomų interviu davė. Aš pats kartais nepalankiai jo komentarus vertindavau Nežinau, ar duodamas tokį interviu e, mūsų pirmininkas už visą mūsų komitetą kalbėjo ar už savo frakciją. Mes norime, kad TTIP būtų sukurtas ir norime, kad būtų pasiekti rezultatai dar šiais metais. Po Brexit e, labai daug Britanijos piliečių pradėjo skūstis dėl referendumo rezultatų ir jie sako, kad uh, jie tapo aplinkybių aukomis ir jų laukia nekokios perspektyvos. Aš nenoriu, kad taip pat būtų skundžiamasi po to, kai žlugs CETIP, nes daug žmonių kovoja už jos prieimimą. Uh, Ir taip gali atsitikti tik todėl, kad e, kai kurios politinės jėgos neturi pakankamai lyderių. Norėčiau kreiptis į Europos komisiją. Visi politikai turi aktyviau diskutuoti apie tai taip. Turime kalbėti apie aiškius faktus, objektyvius faktus. Ir ypač dabar po Britanijos išstojimo diskusijų ir e, jų padarinių mes turėtumėm dažniau kalbėti apie tai taip naudą. Kitas dalykas - SETA. Jūs kalbėjote apie tai ir taip pat Europos spaudoje buvo galima nemažai gerų komentarų rasti, buvo prašoma, kad mes nurimtumėm. Kaip suprantu, Europos komisijos vaidmuo yra saugoti ES sutartis. Ir dabar matau, kad komisija teigia, kad SETA yra tik tai ES susitarimas. E, šiuo metu Europos teisingumo teisme yra svarstoma byla tio klausimu. Būtų neišmintinga Europos komisijai dabar sakyti, kad e, galima e, e, apriboti cetos masą ir tada ta byla iš Europos teisingumo teismo būtų e, atsimta. Bet e, kai kalbame apie taryb, susitarimus su Singapūru, Filipinais ir kitomis valstybėmis, aš suprantu, kad yra elgiamasi teisingai. E, bet taryboje visos narės turi laikytis įsipareigojimų, kurių prisėmė nacionaliniuose parlamentuose. Aš kaip demokratiškai išrinktas Europos parlamento narys galiu tik tai reikalauti štai ko. Europoje demokratija įsitvirtins tik tada, jeigu nacionaliniai parlamentai aktyviai dalyvaus. Mes Europos parlamento nariai esame atsakingi už Europos klausimų sprendimą ir mes tos atsakomybės turime nekratytis, o kovoti už juos įtvirtinimą. Negalime uždaryti durų ir likti namuose. Kitas dalykas - Brexit. Jūs sakėte, kad reikia tik tai eiti į priekį ir aš galiu tik tai paraginti, turime eiti į priekį, e, nes jeigu ES nuleis rankas, tai susidarys tokios aplinkybės, kad mūsų santykinis svoris su kitomis partnerėmis bendraujant, pavyzdžiui, su Kinė ir Junktinės Amerikos valstybėmis, dar labiau nusumenks prekybos e, klausimų e, darbo atvarkėse Turime toliau laikytis e, savo strategijos, savo primtų pozicijų. Prašyčiau nenuleisti rankų, eiti pirmin ir e, suvokime, kad reikia įgyvendinti tai, kas yra numatyta jūsų prekybos strategijoje. Martinės. Ačiū, David Martin prašė lukterėti. Pakeitė savo nuomonę jis dabar. Maniau, kad pavėluosiu, bet atėjau laiku. Aš daviau interviu apie Brexit kad ir kaip nuostabu bebūtų. Šis mikrofonas atrodo nelabai gerai veikia. Aš turiu praktinį klausimą dėl dėrybų. Kaip dėrėsitės dėl prekybos? Ar prie, e, Britanija tapusi e, trečiaja šalimi turės dėrėti su prekybos generaliniu direktoratu, ar mes dar busim traktuojami kaip vidaus rinka, kur vyks tos dėrybos. Kitas dalykas, e, papildant tai, ką sakė Daniel dėl Brexit. Aš žinau, kad mantra įprasta yra tokia, kad e, dirbsim kaip įprasta, nieko čia naujo. Bet, pavyzdžiui, kai kalbam apie laisvos priekybos sutartį su Indonezija, suprantu, kad dėl Britanijos išstojimo perspektyvos dėrybos buvo suspenduotos. Ir Žinau, kad apie Indoneziją e, per išstojimo procesą e, buvo nustota kalbėti, bet iš mūsų partnerių matau ženklų, kad Europos komisija e, priekybos klausimais dirba pakankamai. Ponas Froman, ambasadorius, sakė, kad Britanija turi dalyvauti TTIP sutartie, Kanadai Britanija yra gera didelė rinka potenciali ir mes suprantame, kad visą tai reikia gyventi. Aš sutinku su Daniel, bet mano, dėl to, ką jis pasakė dėl setos, bet aš manau, kad reikia palaukti, kol Teisingumo teismas priims sprendimą. Esmė tos bylos iškelimo teisme yra ta, kad norėjome viską aiškiai suprasti apie setą ir kol nesulaukime teismo sprendimo, nebūtų išmintinga skubėti ir e, bandyti kažką priimti. Na ir paskutinis klausimas dėl SADIK. E, prieš kurį laiką sakėme, kad esame nepatenkinti stebėsenos procesų SADIK. Ar jūs galėtumėt papasakoti e, apie dėrybo atverimo perspektyvas, kaip mes galėtumėm sustiprinti ES poziciją savo ruoštų? Ačiū. Uh, good morning, Commissioner. Um... Ačiū. E, Pone Maklarkin kalba. Labas rytas komisijos nari, kadangi visi apie Britaniją kalba, tai ir aš šitą pasakysiu. E, Britan... Britai e, kalbėjo, bet ir Britai e, balsuodami išaiškė savo poziciją. Balsavimas buvo demokratiškas ir turim pripažinti rezultatą. Dėkuoju visiems už komentarus. Aš pritariu pon, mano kolegos Martino klausimui, kas bus uh, E, su prekybos dėrybomis, koks bus Britanijos vaidmuo. E, komisijos pirmininkas Junkeris sakė, nei komisijos pareigūnai, nei kiti ES pareigūnai nediskutuos su e, Britanijos atstovais apie tai, kas vyks toliau, tol, kol nebus įjungtas 50 straipsnis. Gaila, kad taip yra, nes toks dialogas yra labai svarbus uh, E, ir Britanijos piliečiams, ir likusiams ES narėms. Bet to nepamirškite, kad mes dar tebesame visą teisę ES narė. Ir aš pati šiame komitete ir toliau dirbsiu tiek pat, kiek dirbau anksčiau ir viliuosi, kad galėsiu prisidėti prie šio komiteto darbo rezultatų. E, paminėsiu kai kurias temas, kurios jau buvo aptartos. Sakėte, kad bus balsuojama dėl uh, e, Strasbūrė, dėl prekybos strategijos ir uh, rengiamas pranešimas tą temą. E, diskusijose bus kalbama apie tai, kaip ateityje vertinsime kitas veiklos rytis, taip pagerinsime skaitmenę darbo tvarkę. Dalis iš pateiktų rekomendacijų yra susijusios su tuo, kad pasaulio prekybos organizacijos lygmenių yra skurta skaitmeninė darbo grupė. Europos komisija turi savo atstovų ir tai duos aiškių gairių, kaip ateityje atrodys e, susitarimai dėl skaitmeninės ekonomikos. Labai daug diskusijų vyksta dėl Japonijos. Per artimiausią savaitę ten vyks rinkimai ir galbūt dabar būtų sunku ten kažką susitarti. Bet ar toli dar yra susitarimas su Japonija? Ar greitai ką nors galėsime pasiekti? Kitas dalykas. Žinau, kad vyksta e, tarsi paralelinės dviejos dėrybos tarp Tizos ir TTIP. Ir e, prekybos generalinio direktorato personalas turbūt yra visas įjungtas į tą procesą. Gal net neužtenka žmonių. E, Bet kaip jūs sugebėsite žongliruoti tarp šių dviejų dėrybų? E, Tyza paskutinėme raunde buvo tarsi atsitraukta. Ar dabar jūs esate sukūrę kokią strategiją, kaip tas dviejas dėrybas vykdyti tuo pačiu metu? Ačiū, Marike. And... Ačiū ir sveikinu komisijos narę. Aš manau, kad faktas, kad jūs e, prieš dvi valandas išlipus iš lėktuvo jau atėjote čia, rodo, kad jūs esate tikrai atsidavusi savo darbui. O kiek žinau, Junktinės Amerikos valstijose jūs labai aktyviai dirbote ir intensyviai dirbote. Ačiū už tokį jūsų atsidavimą. Tiek aš įžangą noriu pasakyti. Taigi, kas dabar yra pateikta dėryboms ir kam kyla didžiausia grėsmė? E, bandome sureguliuoti Britanijos e, apsisprendimo padarinius ir čia uh, aiškiau reikia apibriežti, kas už ką atsakingas ir kas kokį vaidmenį atliks. Mano klausimas būtų apie tolesnius žingsnius e, sudarant sutartį su Kanada. Gal nesąmoningai, bet Europos komisijos pirmininko Junkerio žodžiai e, išjudino nemažai diskusijų kai kuriuose valstybėse narėse, skaitant ir manąją. Ir dabar atrodo šiek tiek nebeaišku, koks bus procesas. Yra žmonių sakančių, kad nacionaliniai parlamentai netliko jokio vaidmens, tai netiesa, jie iš tiesų šitą veikė, nes jie tikrino padėtį ir e, jie e, kontroliavo prekybos. E, ministrus, kuriems yra suteiktas įgaliojimas diskutuoti, bet to būtent jie turi nuspręsti galutinai, kaip atrodys seksas. Bet dabar, man atrodo, labiau negu bet kada anksčiau e, taryboje kiekvienai valstybei nariai svarbu atlikti e, savo, savo vaidmenį, kad ir parlamentai, ir piliečiai suprastų, koks svarbus yra pasirašymo momentas ir pats pasirašymas. Ir e, manau, kad toks Bruselio vertimas, kokį girdėjome iki šiol, yra netikslus. Dėl TTIP. Šyrit, kai jūs turbūt išlipinėjot iš lėktuvo, skaitėm apie tą e, playbook, e, kurią Atlanto taryboje jūs paminėjote ir sakėte, kad būtų galima šitą nuspręsti jau šiais metais. Ar bus galima pasiekti geresnių rezultatų taip dėrybose, nesgi patekimo į rinką e, E, srityje ir viešųjų pirkimų srityje amerikiečiai yra iškėlę nemažai kliūčių. Nepaisant to, kad šiemet e, Junktinėse Amerikos valstijose rinkimų metai, tikiuosi, kad bus pasiekta pažangos. Taip pat šitą norėčiau sužinoti apie tai, kas vyksta darybose su Japonija. Labai svarbu to nepamiršti. Ir paskutinis mano klausimas apie viską. Jūs paminėjote kad e, tikslų dėryboms, kurios dabar vyksta, sąrašas yra labai ilgas. Aš viliuosi, kad ES savo ambicijų nesumenkins, dėl reikalaus labai e, griežtų sąlygų, kokios buvo aptartos, nes taip mes galime pagerinti čia gyvenančių žmonių gyvenimo lygį, nustatysime e, griežtesnius standartus ekonomikos augimui. Prekybos klausimas nuolat yra labai e, kritikuojamas. Sakoma, kad trūksta informacijos ir sunku atskirti faktus nuo e, mitų. E, Be to yra žmonių, kurie sąmoningai suvelia faktus ir mitus apie priekybą. Todėl aš norėčiau paklausti, ar mums reikėtų daugiau padaryti, kad įvertintume uh, visuomenės informavimo strategijas, komunikavimo strategijas. Apie tai jau esame anksčiau kalbėję, bet dabar vyksta kaip tik svarstymų uh, etapas ir galbūt galėtumėm pasvarstyti, ar jūsų komanda ir jūs pati dirbanti be pertraukų e, galėtų kažką daugiau padaryti, ar parlamentas ir mūsų komitetas kaip nors galėtų jums padėti ir prisidėti prie šių dėrybų, nes e, mūsų rinkėjai prašo, kad šioje srityje būtų dirbama daugiau. Ačiū. Ačiū Helmut. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner, and also from my side. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš taip pat noriu padėkoti kad jūs, e, nepaisant ilgo transatlantinio skrydžio, atvykote pas mus. Mes skaitėme žinias apie tai, ką jūs kalbėjote Vašingtone ir tai, aišku, susijęs su svarbiausiu klausimu, kas e, vyksta ateityje darybose. Tai mes keitėmės e, čia taip pat e, nuomonėmis su kongreso atstovais ir aptarėme TTIP klausimus taip pat. Ir kai paklausiau amerikiečių kolegų, kaip jie žiūri Dodso Franko aktą kai kuriais klausimais, kur mes, mes matome libotą pasiūlymą iš amerikiečių, pavyzdžiui, patekimas į viešųjų pirkimų rinką Junktinėse valstijose. Man atsakymas buvo, ar norite susitarimo Tai buvo politinis atsakymas į klausimą, kur aš norėjau sužinoti faktus. Taigi, jūs sakote, kad norite pasiekti susitarimą iki metų pabaigos, tačiau aš netikiu, kad tai yra įmanoma per likusį laiką. Ir dėl to antra pastaba ir klausimas. Situacija yra komplikuota po Britų referendumo. Žmonės pareiškia, kad jie nepasitikė politikais arba pasitikė net tais politikų žodžiais. Toks e, keitimas nuomonėmis su piliečiais trūkumas, kad jie suprastų, ką mes darome, yra susijęs taip pat ir su internetinės prekybos klausimais. Galbūt yra pateikiamos netinkamos žinios, tačiau svarbiausia yra tai, kad žmonės nori žinoti, dėl ko mes daromės jų vardu. Taigi Skaidrumo klausimas vertinamas labai rimtai, pilietinės visuomenės, profsąjungų ir taip toliau. Jie bando suprasti, kaip rytoj atrodys gamybos, prekybos e, tikrovė. Aišku, tai yra susiję su tarptautinės prekybos sustarimais, nes jie sukuria privalomas sąlygas, todėl mes turime tokius atsakymus pateikti. Ir trečias komentaras. E, mes dirbsime dar su deleguotais aktais šešių šalių atžvilgių e, partnerystės sustarimuose. Nes e, keitimasis nuomonėmis su tomis šalimis nėra labai demokratiškos, nes jos verčiamos ratifikuoti sustarimus tuo laiku, kai mes nežinome, ką darysime su 27 ar 28 šalimis ir neaišku, kaip skirtumas, ar bus 28 ar 27 šalis ir kaip tai paveiks tos partnerystės susitarimus. Ir pasirašus Rytų Afrikos partnerystės susitarimą, mes norime sužinoti, kokia yra Burundžio pozicija, nes žinome, kad žmogaus teisų situacija, demokratinės visuomenės pakirtimas nėra susijęs su tokio partnerystės susitarimo tikslais dėl Merkosūro. Gal galėtumėte dar kartą pasakyti, nors žinau, kad tai nėra komisijos atskamybė, tačiau kodėl mes negalima priversti tarybos paskelbti darybų įgaliojimus, nes Merkosūro įgaliojimai yra kelių dešimtmečių senumo. O dabar mes artėjame prie naujų ekonominių ryšius eros. Tai darybų strategijos klausimas yra interpretacijos dalykas. Niekas nežino, ar bus įtrauktas naujas darybų skyrius, ar dar kažkas, ką aš galiu suprasti ekonominio vystimosi prasme, tačiau viskas nėra labai skaidru Ir pagaliau gal galite paaiškinti e, mūsų požiūrį dėl rinkos ekonomikos statuso Kinijai suteikimo. Kokia yra padėktis? Janik. Bonjour, euh, euh, madame la komisija. E, labą rytą, ponia komisijos narė. Atsiprašau, kad e, nebuvau posėdžio pradžioje ir negirdėjau jūsų įžanginių žodžių, tačiau kolegos man apibendrino jūsų pasakymo turinį ir aš dabar turiu keletą klausimų. Atrodo, jog po Brexito yra dvi tendencijos. Iš principo, yra, viena vertus yra bandoma sakyti, kad e, Jungtinės karalystės piliečiai nesuprato, e, kaip ES atlėpė globalizacijos sąlygomis įvairiems poreikiams ir kad e, e ES iš principo atliepia piliečių lūkesčiams, tai iš to galbūt e, išplaukia, jog e, iš principo reikėtų nacionalinių lygmenių valstybių sostinėse daugiau informacijos apie tai, kas iš tikrųjų vyksta, nes dažnai tai būna atvirkščias dalykas, e, negu kad yra oficialiai sakoma. E, Kita vertus, e, mums e, absoliučiai aišku, jog e, nacionaliniai politikai dažnai nenusekliai elgesi, kalbėdami apie nacionalinę politiką ir ES politiką. Prancūzų ministras prieš keletą e, savaičių sakė, kad tetipas jau nebėra su darbo tvarkės klausimas ir kad nebeturim diskutuoti šito klausimu. O kuomet žiūrime į vadovų tarybos e, ataskaitą, tai atrodo, jog e, pirmininkas Junkeris kreipėsi į valstybės narės prašydamas pagalbos darybose dėl TTIP, o Prancūzija nieko absoliučiai ne, nedarė, kad uh, kvestinuotų tokią strategiją. Tad viena vertus mes matome, kad e, namuose, sostinėse, net ir dabar yra sakoma, Cameronas melavo, Faražas melavo, Borisas Johnsonas melavo, tačiau kuomet ES tas ar kitas svarbus e, premjeras sako, kad mes baigiam tą ar tą dalyką, o kitą dieną Respublikos prezidentas sako atvirkščiai, tai tuomet padėtis yra neprimtina dėl SETA susitarimo. Ar iš tikrųjų yra e, tikslinga teisiškai pasirašyti e, setą spalio mėnesį, juk priklausys nuo 50 straipsnio dėl breksito taikymo. Ar ES ir Kanados e, viršūnių susitikime, sus, susitikime e, Junknės karalystės premjeras, jau kitas premjeras pasirašys ar nepasirašys tą susitarimą. Taip pat e, sutarties e, mišrumo aspektas. Ir e, ar bus viešai apie tai diskutuojama iki ratifikavimo su valstybėmis narėmis. Aš norėčiau, kad tai būtų mišrus susitarimas. Juk čia kalba sukasi ne tik tai apie kompetenciją, bet ir apie demokratiją. Ir klausimas kyla, ar parlamentas sugebės plėtoti tą demokratinę diskusiją. Ir man kyla daug nerimo dėl to, ar Europos institucijos ir toliau gins Europos projektą, juk na, dėl juridinių aspektų nacionaliniai parlamentai galbūt e, negalės pasakyti savo pozicijos. Arba jeigu ją pasakys, tai vis tiek neturės įtakos e, e, tam susitarimui. Ir būtent todėl populistai ir sako, kad ES institucijos neatliepia žmonių lūkesčiams. Pane Liūdė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, kaip paprastai, norėčiau padėkoti komisijos nariai už pastangą susitikti su mumis. Labai džiaugiuosi, kad sugebėjote susitikti mus, e, su mumis būtent šiandien. Taip pat e, dėkuoju už informaciją dėl įvairių susitarimų, sutarčių. E, kai kurie kolegos išreiškė nerimo dėl, dėl Brexit ir dėl padėties pasikeitimo. Dabar Europos Sąjunga derasi turėdama įgaliojimus iš valstybių narių ir tose įgaliojimuose atsispindi įvairių valstybių įvairūs interesai. Ir paskui e, tie interesai turi būti suderinti įvairių sutarčių platmėje. Aišku, kurios valstybės nori apginti žemės ūkio sektorių, kitos valstybės nori, pavyzdžiui, e, nuolaidų finansų sektoriuje. Ir Kartais jau praeitie esame matę, jog kai kurie interesai dominuoja, o kai kurie kiti interesai paukojami. Tad e, aišku, kyla klausimas, kas vyksta, kai iš ES pasitraukia ta ar kita valstybė ir ar turime toliau dėrėtis, atsižvelgdami į tos interesus, į tos valstybės interesus, kuri paskui nebebus nariai, ar vis dėlto čia turėtų dominuoti tų valstybių, kurios lieka ES interesai. Turiu galvoje E, TTIP ir TIZA e, sutartis. Tad e, kaip bus dėl šitų dalykų ir kaip bus toliau deramas ir ar bus atsižvelgiama į ateityje būsiančios trečiosios šalies interesus. Taip pat mūsų rinkėjų atžvilgių būtų teisinga galbūt atnaujinti informaciją dėl tų interesų ir dėl atsižvelgimo į juos. Dėl to, ką sakė kolega Šolts, visų susitarimų e, atveju valstybė narių suteikti įgaliojimai turėtų būti skaidrus ir atvirai skelbiami, tačiau aš pritariu kolegai Šolts, kad e, taip pat e, turime atsižvelgti ir į komercinę pusę ir e, komercinės darybas ir strategiją tų darybų. Labai ačiū, kaip ir maniau. E, politinių frakcijų koordinatoriai turėjo daug klausimų, nemažai laiko praėjo, todėl dabar turiu apriboti pasisakymų laiką kitiems nariams. Iki dviejų minučių turiu devynius prašymus pasisakyti ir dabar sąrašas e, nutraukiamas, daugiau nebus papildomas, taigi devini kolegos galės e, užduoti klausimus komisijos nariai. Pirmiausia, ponia Arena. Merci, euh, monsieur le président. Euh, <clears throat> Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti du aspektus - Afrikos ir, ir SETA e, aspektus. Afrikos atveju man labai svarbu prekyba visiems ir mūsų politikos nuseklumo aspektas. Dabar mes e, kalbame apie laisvos prekybos sutartį su Afrika, tačiau mūsų strategijos atrodo per daug komplikuotos. Visų pirma, deleguoti teisės aktai atrodo gali apriboti šešioms Afrikos valstybėms prieigą prie e, mūsų e, rinkos ir kita vertus dabar sakoma, jog reikia vis dėlto daryti spaudimą tos toms valstybėms. Uh, nes e, tos valstybės nori pasirašyti. Ir e, tuomet man iškyla klausimas, kodėl turime daryti spaudimą toms valstybėms, jeigu jos ir taip nori e, pasirašyti. Ir deleguoti aktai dėl prieigos prie mūsų rinkos turėtų būti galbūt atidėti arba anuliuoti, nes tos valstybės juk nori pasirašyti, tad kodėl turėtume spausti jas. Antras dalykas dėl IPA. Ar galime siekti e, sustarimo su Rytų Afrika, juk toje valstybių grupėje yra Burundis, Burundžio atžvilgių ES taiko e, sankcijas. Ir tuo pat metu čia yra kalbama apie prekybos e, sutartį, tad galbūt mes turėtume palaukti, kad Burundis atitiktų demokratinius reikalavimus, kad galėtume sudaryti tos komercinius sustarimus su tokio pabudžio valstybėmis. Dėl SETA susitarimo aš negaliu nesėti šito klausimo su Brexit kampanija. Kampanijos metu buvo daug kalbama apie valstybių narių suverenitetą ir e, galimybę naudotis nacionaliniu suverenitetu. Viena vertus buvo siekiama, kad būtų įmanoma išeiti iš ES, kita vertus buvo kalbama apie tai, kad reikia priimti setą. Galbūt reikėtų palaukti e, teismo nuomonės dėl Singapūro ir tada bus aiškiau dėl setos. Ir tada žinosime, ar tai yra mišri, mišri sutartis ar ne. Ir tuomet padėtis prie, prekybos požiūrių bus stabilesnė ir aiškesnė. Dėkuoju, Džiūda. Labai ačiū. Štai, kad atvykote pas mus, iš karto grįžus iš JAV turbūt nenustepsite, kad aš noriu užduoti klausimą apie Britanijos išstojimą ir viso to poveikį. Priekyba buvo vienas iš dėlių klausimų. Aš valandų valandas e, su žmonėmis e, kalbėjusi savo regione. Priekyba buvo vienas iš svarbiausių klausimų referendumo atveju. Kitas klausimas buvo migracija ir imigracija, laisvas judėjimas. Abu šie klausimai. Labiausiai žmonėms rūpėjo globalizacija. Mano regionas šiaurės rytų Anglija turi prekybos perviršį. Mes eksportuojame daugiau negu importuojame. Mūsų gamybos pagrindai yra geri ir nepaisant to, dauguma žmonių jaučia visiškai išstumti, gaunant globalizacijos naudą. Dauguma žmonių, 58 procentų mano regiono žmonių, balsavo už tai, kad būtų išstota iš ES labiausiai dėl to, kad jam jaučiasi negauna globalizacijos naudos. Jie mano, kad jiems iš to naudos nėra. Politikai pasinaudoja žmonių baimę, panaudoja tą progą, kurdami mitus, gazdinimo istorijas. Buvo daug gazdinimo, daug pykčio buvo sukurta. Dabar mūsų šaliai teks su to susidaroti. Tačiau aš nerimavau pirmadienį išgirdusi jūsų komentarą, ką jūs kartuojate šį rytą. Kad iš esmės viskas turi tęsti kaip buvę, tęstis kaip buvę. Aš manau, kad tas piktis ne karalystėje, kad žmonėms globalizacija yra net neša naudos, turbūt yra tas pats visur Europoje tą patį galime išgirsti ir kitose šalise. Ir jeigu mes per savo prekybos politiką tų klausimų nespręsime, jeigu nežvelgsime prekybos politikos socialinę dimensiją, mes nepanaikinsime to pykčio. Pavojus yra tai, kad jis plis. Norėčiau išgirsti jūsų pavasminius apie tai. Pana Minero. Komisarė, panas Junkeris pasakė, kad jis nenori laukti, kol nacionaliniai parlamentai įsitrauks į CETA. Taip gali užtrukti per ilgai ir gali sužlugdyti susitarimą. Tačiau reikia palaukti teisingumo teismo. Dėl tai taip jis sakė, reikia naujų galiojimų, tačiau valstybės narės sako, kad jos nenori suteikti tokių galiojimų ir reikia dėrėtis pagal tuos įgaliojimus, kurie yra. Pone Malstram, Jūs sakote, kad nenorite referendumo dėl kiekvieno prekybos sustarimo, nes kitaip nebaigsime jokių darybų. Tačiau, e, jeigu nenorite įgaliojimų gauti iš žmonių, tai tai reiškia žmonių gerklių užkišimo, tai pakertas demokratija. Man nepatinka pokyčiai su Junktinės karalystės, tačiau manau, kad Junktinės karalystės žmonės nėra nuskriausti. Tai yra tiesiog skambutis tam, kad pradėtume siekti radikalių pokyčių. Reikia sustabdyti setą tokiu būdu, kaip viskas vyksta. Mano socialistų partija norėtų peržiūrėti Lisabono sutartį taip pat. Ir vienas iš dalykų, mes norime, kad būtų panaikinta Europos komisija. Pirmiausia, tai padės užtikrinti skaidresnę socialinę Europos Sąjungą. Europos Sąjunga bus demokratiška arba jos nebus. Tai yra toks mano pareiškimas. Fizas. Eh, Ponas Fisas. Dėkuoju, pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog nepriklausomai nuo to, kaip e, balsavo mūsų kolegos Britai už likimą ar prieš, vis dėlto aš noriu jiems pasakyti, jog jų mums labai truks, jeigu jungtinė karalystė pasitrauks iš ES. Aš vis dar tikiuosi, kad e, galbūt bus įmanoma netaikyti 50 straipsnį, bet bijau, kad vargu ar tai bus e, įmanoma. Kaip ir sakė daugelis kolegų, galbūt reikėtų vis dėlto, kad sprendimas šito klausimu būtų priimtas kaip galima greičiau, nes e, turi būti aiški padėtis e, dėrybose. Dėrybos, aišku, bus e, sunkios. Šiame kontekste noriu paliesti Ekvadoro laisvos prekybos sutartį su Kolumbija ir Peru. Dabar šis klausimas svarstomas e, taryboje mes e, norime paremti Ekvadorą, nes žinome, kad šita valstybės patyrė labai rimtą žemės drebėjimą, susiduria su problemomis, todėl iki metų pabaigos reikėtų šį klausimą išspręsti, turint omenyje pasiekmes Ekvadoro piliečiams. Uh, Tad, aišku, aš nenoriu užbėgti už akių komisijai ir parlamentui, kurie turi tarti šito klausimo savo žodį, bet aš norėčiau paprašyti komisijos, kad jeigu įmanoma, jinai pagreitintų visą tą procesą, kad iki metų pabaigos būtų galima išspręsti šies klausimus, aišku, atsižvelgiant į Europos parlamento prerogatyvas. Äh, Joachim. Dėkuoju. Du pastebėjimai. Visų pirma, dėl setą. Aš e, esu nustebęs, nes komisija atrodo labai jautriai reaguoja šį klausimą. Susidaro įspūdis, kad uh, E, mes nagrinėjame labiau europinio ligmens aspektus šioje platmėje negu nacionalinius. Ir e, dabar laukiame teisingumo teismo sprendimo dėl Singapūro, bet e, man, man sunku patikėti, kad mes nieko daugiau nedarom. Ir girdime sakant, kad mums nereikia tų susitarimą sakome, kad parlamentas balsuos prieš, visą tai kelia daug problemų, politinių požiūrį visą tai yra neprimtina ir galbūt mes turėtume pažvelgti į sustarimo esmę. Sustarimas yra teigiamas ir galbūt galėtume taip pat komentuoti kritinius pasisakymus ir siekti konsensusų profsąjungos ir Kanados uh, profsąjungos, pavyzdžiui, mano, kad kas yra nepriimtina, aš manau, kad vis dėlto nepaisant to būtų įmanoma pasiekti konsensuso. Mano klausimas yra toks, ar iš tikrųjų politinių požiūrių visą tai yra taip e, neįmanoma. Toliau, e, rinkos ekonomikos statusas Kinijai. Kada bus teikiami pasiūlymai šituo klausimu. Dėkoju komisijos nariai už dalymasi nuomonėmis, keitimasi nuomonėmis su mumis. Aš prisimenu, ką sakė Džud. Jis sakė, jog turime e, e, ir toliau gerbti savo įsipareigojimus, be kita ko ir trečiųjų valstybių atžvilgių. Ir aš manau vis dėlto, kad mes negalime visko toliau daryti kaip ir anksčiau, nes aš esu įsitikinusi, kad mūsų prekybos politika gali tapti vienintelė auka to e, judėjimo, kuris e, visoje Europoje dabar sukelia tiek e, daug neligybės ir skirtumų. Tad iš principo nepakanka vien tik tai užtikrinti įgaliojimų skaidrumą ir kitų minėtų aspektų. Tai yra būtina, bet nepakankama. Būtina e, reikia taip pat e, įgyvendinti tokią politiką, kuri padėtų tiems, kurie nukenčia nuo globalizacijos. Jeigu mes galėtume pasiūsti signalą tiems žmonėms, kurie labiausiai kenčia dėl susidariusios padėties, kad jie bus apsaugoti, tai uh, tuomet e, padėtis gali būti pagerinta, nes antraip e, mes negalėsime e, išsaugoti mūsų prekybos politikos veiksmingumo ir turime drąsiai sakyti šitos dalykus, nes po Brexit uh, nes e, niekas iš anksto nesitikėjo, kad tai bus, o dabar mes turim įsisamoninti e, susidariusią situaciją ir tai, kas vyksta po Brexit, taip pat e, gali daryti įtaką prekybos politikos gynimo priemonėms. Ponas Timoza. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Vieną minutę tik kalbėsiu. Pirmiausia, dėkoju komisijos nariu už puikiai atliekamą darbą, taip pat visai komandai, jos komandai. Noriu pasakyti, kad aš bijau, e, kad Brexit turės įtakos TTIP ir reikia labai tvirtos e, informavimo kampanijos, kad žmonės suprastų, kas įvyko. Taip pat bijau, kad kitos laisvos prekybos sutartys nukentės, nes Didžioji Britanija yra antroji pagal dydį rinka Europoje, bent jau buvo tokia, ir ji yra labai patraukli Azijai ir kitoms valstybėms. Dėl Singapūro. Gerų žinių, man atrodo, kaip ir neturime, ar mes dar galime tikėtis, kad bus įmanoma pasirašyti susitarimą, kuris būtų naudingas visoms Europos valstybėms. Ačiū. Lot. Labai ačiū. Imar. Gracias, prezidente, ir bienvenida, eh, komisarija, ir muchas gracias. Labai ačiū pirmininkė, sveikinu e, komisijos narę mūsų tarpę. Aš žiūriuosi, kad jūs e, sugebėjote ateiti. Manau, kad Brexit, kaip ir laikotarpis prieš e, referendumą ir po jo, verčia mus susimastyti, kodėl patekome į tokią padėtį ir kokiu priemonių ES galėtų imtis, kad sukurtų geresnę, įtakingesnę politiką, kurią būtų galima įtikinti piliečius, kad mes rengiame gerą politiką ir pakeistume tą politikos, tas politikos dalis, kurios nėra geros. Man atrodo, kad bendrai trūksta pasitikėjimo priekybos politika ir e, tuo, kaip ji įtakoja žmonių gyvenimo kokybę. Manau, kad turėtume tai labiau akcentuoti politinėse diskusijose. E, nepamirškime, kad per įvairiausius trialogus na, turime galvoti apie žmonių interesus. Jūs kalbėjote apie konfliktinius mineralus, e, e, priemonės, kurios yra naudojamos kankinimams. Labai svarbu, kad žmonės suprastų, kad šios teisinės priemonės būtinos žmonių gyvybėms ir žmogaus teisėms apsaugoti. Reikia dėti daugiau pastangų. Kuriame naują politiką, E, pradedamos naujas diskusijos su PPU. Gal reikėtų susikaupti ir pagalvoti, kaip įtraukti daugiau dėrybų pusių, ypač kai kalbama apie kankinimo priemonių pardavinėjimus. Dėl to, ką ponas Visas sakė dėl Ekvadoro, būtina, kad Ekvadorui galiotų susitarimas jau nuo sausio pirmos dienos. Jeigu taip nebus, Ekvadoro žmonės dar labiau kenties. Be abejo, valstybė pati yra atsakinga už tai, kad dėlsiama, tačiau jeigu sustarimas nebus pasirašytas, tai tik tai papildomą naštą uždėsim ekvadoriečiams. Dar vienas klausimas. Brexit e, turi gana nelogišką pusę, bet e, e, tuo pat metu jis duoda tam tikrų signalų. Mes E, turime, pažiūrėjau, pagalvoti apie tai, kaip bus palaikomi ryšiai su Kolumbija, kaip veiks bendradarbiavimo skirsnis e, numatytas sutartyje su Kolumbija. Na ir paskutinis klausimas dėl CETA. Dėl kokių priežasčių e, nebus priimamas sprendimas bendra sprendimų priimimo tvarka dėl Singapūro, sprendimas reikalingas e, greitai Aš esu šimtų procentų europietė ir aš ginu Europos parlamento bei demokratijos institucijų vaidmenį. Um, Pone Keller, ačiū. Aš atsiprašau, kad vėluoju ir sutinku su Jude. Mes turim uh, galvoti apie tai, kas įvyko, kokiu pasiekmiu susilaukime ir tai turi įtakoti prekybos politiką. Tai nereiškia, kad viskas turi tęstis taip, kaip buvo anksčiau. Ir manau, kad vien komunikavimo politika nieko daug nepakeis. Turime keisti esmę, turinį. Žmonės turi suvokti, kad priekybos politika jiems atneša kažkokios konkrečios naudos. Turime įtraukti socialinio saugumo straipsnį, socialinė perspektyva turi būti aiškesnė ir tai yra labai rimtas iššūkis Europos komisijai. Pritariu tiems, kurie sakė, kad apie tai būtina galvoti. Mano klausimas labai trumpas dėl TESA. TISA. Europos parlamentas priemė rezoliuciją, ponė Reding buvo jos autorė. Kaip ketinate įtraukti toje rezoliucijoje mūsų išvardintus reikalavimus į TISA dėrybas ir jų rezultatus? Porą kartų kalbėjome su priekybos generalinio direktorato atstovais, bet kol kas jų pateikiami atsakymai mūsų netenkina, bent jau aš nematau, kaip šioje rezoliucijoje keliami reikalavimai bus įtraukti į dėrybų procesą. Labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ačiū. Ponas Ferron. Ponas ir ponai, mėly kolegos, pats, pati svarbiausia tema pastar, per pastarosius e, dviejus metus bus breksitas. Junktinė karalystė nusprendė išeiti iš ES, ES dabar turi dvi galimybės arba e, jinai gins ES piliečių interesus ir tų piliečių, kurie gyvena e, Junktinėje karalystėje, arba ES e, bandys daryti atvirkščiai, daryti neigiamą įtaką e, jungtiniai karalystė ir jos ekonomikai, kad jungtinė karalystė balsuotų antrą kartą po dviejų metų. Manau, kad mes e, turime e, ginti ir jungtinės karalystės, ir prancūzijos interesus ir turime gerbti jungtinės karalystės piliečių sprendimą. Ir mes e, turime aiškiai kalbėti apie visas Europos komisijos manipulacijas, siekiant kvestionuoti Junktinės karalystės demokratinį pasirinkimą. Pone Komisijos narė atrodo, jog jūs supainėjate greitą veikimą ir skubotą veikimą. E, Prancūzijos vyriausybė pasakė, jog nepasirašys e, TTIP, o dėl setos, tai e, čia taip pat turime taikyti tos principus, kurie yra ES principai. Ar vis dėlto jūs ir toliau viską gyveninsite kaip anksčiau, neatsižvelgdami į žmonių e, kritiką, e, nes Europa turi atsižvelgti į žmonių aspiracijas ir žmonių viltis ir lūkesčius. Ačiū, gerbimo komisijos narė. Dar vienas papildomas klausimas iš mūsų pusės. Jūs kalbėjote, kad sėkmingai baigtos dėrybos dėl reglamento e, susijusios su priekybą e, produktais, kurie yra skiriami mirties bausmės vykdymui arba kankinimams. E, mes džiaugiamės, kad čia yra pasiekta gerų rezultatų, bet laukiam ir kitų teisės aktų. Tikimės, kad jūs pasinaudosit savo turimais kontaktais ir jie bus parengti gerai. Ačiū pirmininkė ir ačiū visiems parlamentarams. Man atrodo, kad ES gana ilgai dar diskutuos ne tik apie Brexit padarinius, bet ir apie bendras problemas, kurios dabar iškėja daugelėje valstybių narių. Tas faktas, kad po ekonomikos krizės daugelis žmonių, ne tik Junktinėje karalystėje, jaučiasi pralaimėtojais globalizacijoje, E, rodo, kad vidaus politika ir Europos politika nenuslopina tų lūkesčių ir neduoda atsakymų į rūpimus klausimus žmonėms. Tas klausimas yra sudėtingas ir aš nebandau net atsakyti, kodėl žmonės balsavo vienai par kitaip jungtinėje karalystėje ir kitose šalise. Aš pasikliaunu jūsų sprendimais ir nesileisiu į diskusijas apie tai, kiek tai įtakojo tai tip. Bet e, apie tai turime kalbėtis, turime klausytis piliečių. E, reikia ilgo klausimo etapo ir galų gale turbūt ES bus pokyčių, bet pirmiausia, prieš skubant priimti e, dramatiškų sprendimų ar keisti iš esmės institucijas, reikia skirti laiko pamastymams ir diskusijoms. Mes e, diskusijose šiame komitete esame bandę pakeisti priekybos politiką, sukurti ją e, taip, kad ji būtų paremta mūsų vertybėmis. Yra parengti susitarimai e, dėl konfliktinių mineralų, dėl konkin, kovos su kankinimu. Jie rodo, kad ES vertybės yra svarbios. Mes galėtumėm pereiti prie skaidresnės, atviresnės visą pamančios priekybos politikos. Todėl skatinkite tarybą e, suteikti visus įgaliojimus e, mandatai, įgaliojimai turi būti išlaisvinti, kaip mes sakome. Ir Europos komisija turi dirbti kuo skaidriau, ne tik dėl TTIP, bet ir kitų dėrybų. Mes skelbėme tekstus internetu, įtraukėme piliečius į dialogą ir taip toliau. Mes tą darysime, ponė Šakė, reikės tam išteklių be abejo ir tai taip e, komanda dirba e, dieną naktį Mums iš tiesų reikia turbūt daugiau darbuotojų, nes e, direktorato žmonių nebeužtenka. Be to turime aktyviau stengtis, kad prekybos atnešama nauda e, galiausiai pasiektų vartotojus, mažas vidutinės įmonės, verslininkus. E, žiūrėkime, kaip galėtumėm geriau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad akcentuotume prekybos naudą, kad ta nauda iš tiesų pasitarnautų žmonėms turėtumėm užtikrinti, kad daugiau pastangų būtų skiriama stebėsenai įgyvendinimui, kad prekybos nuostatos e, pasiteisintų, kad jos veiktų taip, kaip jo, tam tikslui, kam jos yra sukurtos. Ir tada mes sukursime prekybos strategiją. Europos parlamentas savo ankstesnėse ataskaito pranešimuose yra teikęs rekomendacijų, kaip užtikrinti nuoseklumą tarp prekybos ir plėtros, pavyzdžiui. Žinoma, apie tai mes kalbame, bet po to turėsime sukurti platesnio masto politiką, kuri būtų orientuota orientuota į tuos žmonės, kurie jaučiasi pralaimėję globalizacijos procese. Tačiau, žinoma, ir nacionalinė politika yra labai svarbi. E, dauguma šių problemų, kai kalbam apie vidaus gerbojo politiką, ekonomikos augimą ir skirtingas e, integravimo politikas, suvokiame, kad e, nacionalinių lygmenių jos turi būti tvirtinamos ir priimamos. Turime išgirsti piliečių būkštavimų. Ko mes nedarėm pastaraisiais metais, e, yra neretai susijęs su nacionaliniu lygmeniu, bet mes daug ką darome ir aš manau, kad pasikeis padėtis. E, nėra reikalai e, įprastiniai ir niekas nepasikeitė, jokių būdų taip nesakome, business as usual nebeegzistuoja, Suprantame, kad reikia keistis, dar visų padarinių net nesuvokėme, bet būtume nesažininkai savo piliečių atžvilgių, jeigu staiga paralyžiuotume savo politiką ir sustabdytume viską, kas buvo daroma iki šiol. Iš mūsų žmonės to tikrai nesitikė, todėl priekybos sutartys, tokios kokios yra sukurtos dabar, ir toliau turi būti tobulinamos ir priimamos, ir Junktinė karalystė dar tebe dalyvauja tame procese, tol kol neišstojo, ji tebe dalyvauja, dar turbūt porą metų viskas užtruks. Ne mes tai nuspręsime, ne komisija. Taryba vienbalsiai turės susitarti. Negalime išstojimo dėrybų pradėti aptarinėti, kol nepradėtas taikyti 50 straipsnis. Koks bus jungtinės karalystės santykius su ES ar kaip Norvegijos ar kaip kitų valstybių, dar neaišku. Viskas išplaus iš dėrybos. Žmonės e, Britanijoje, žmonės, kurie dalyvavo iš pasitraukimo e, kampanijai, turės nuspręsti. E, Mes, kol neprasidėjo dėrybos, nieko nežinome, kaip kas atrodys. Gali būti, kad tos dėrybos nusės prekybos generalinėme direktorate ir jie turės viską apibriežti, bet tą nulems ir naujasis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas bei žmonės, kurie organizavo pasitraukimo kampaniją per referendumą. Valstybės narės puikiai tą suvokia. Taigi dabar e, prekybos sutartys ir toliau yra e, derinamos, mes stengiamės e, E, pasverti, kokią naudą tai gali atnešti naudoms ar atskiroms prekių kategorijoms, bandom išskirti aiškiausius prioritetus, ypač apie tai taip kalbant. Daug kas iš jūsų klausė, kada komisija priims pasiūlymą. Kitą savaitę bus pateiktas pasiūlymas, kuriame bus kalbama apie CETA juridinį statusą. Europos komisijos teisininkai mums jau sakė, kad šis susitarimas yra tik ES nusavybė. Daugelis iš jūsų priekybos srityje dirbate jau daug metų ir turbūt prisimenate, kad Europos komisija jau kurį laiką rekomenduoja tik ES lygmens sutartys. Ne pirmą kartą taip daroma. Kas dabar pasikeitė? Mes turime Lisabono sutartį, kuri ES suteikia daugiau įgaliojimų. Galų gale viską nuspręs taryba, taryba vienbalsiai, kaip kad visuomet būdavo iki šiol. Ir iš to, ką aš girdėjau šiandien, suprantu, kad panašu, jog viskas taip ir vyks. E, jeigu komisija pasiūlys tik ES sutartį, aš nesutinku, kad tai bus nedemokratiška e, viskas turi būti daroma per nacionalinius parlamentus. Aišku, nacionaliniai parlamentai turi dalyvauti svarstant ir setą ir TTIP. Ir aš pati E, jų Europos Sąjungos vos ne visuose parlamentuose jau esu apsilankiusi, dar kai kurio trūksta, bet aš manau, kad tą padarysiu. Ir dauguma parlamentų turi net specialius komitetus ar darbo grupės dėl TTIP. Parlamentai yra aktyvus. Mes savo tarnybose kiekvieną dieną primam sprendimus. Taryba, Europos parlamentas tiems sprendimams pritarė. Todėl tie sprendimai yra demokratiški. Jūs esate žmonių išrinkti atstovai. Jeigu jūs drįstate pasakyti, kad tokie sprendimai yra nedemokratiški, tai aš labai ginčiusiuosi. E, paskui, aišku, galim pasverti visas atskiras procedūras. Dėl Indonezijos, ponas Martinas klausė, mes laukiame mandato iš tarybos. Galbūt Britanijos vyriausybė jautė, kad ji nesugebės E, likus tik kelioms dienoms iki referendumo pateikti aiškios pozicijos apie sutartį su Indonezija, bet politiškai čia problemų jokių nėra ir aš tikiuosi, kad bus viskas padaryta ir nebus nutrauktos dėrybos. Aš e, su e, skirtingais, skirtingų valstybių ministrais kalbėjau apie tai, su Freemanu iš Kanados apie tai kalbėjau. Aišku, visiems jiems kyla klausimų dėl Brexit, jie pripažįsta, kad susidarė netikrumo atmosfera, bet e, visi yra pasiryžę tęsti darbą dėl TTIP. Ir kaip aš jau sakiau, kol kas Junktinė karalystė procese tebe dalyvauja. Kol neišėjo visiškai, tol tebe dalyvauja. Todėl turim ir galvoti apie padarinius. Dėl SADEK ponas Martin klausė. Taip, mes žinome, kokios vyksta dėrybos ir būtų protinga pagalvoti, kaip e, stebėti įgyvendinimą, kad jis būtų veiksmingas, kad būtų traukta pilietinė visuomenė. E, Botsvanoje aš apie tai kalbėjau su, su šešiais ministrais. E, parengsime deklaraciją apie tai parlamentas turės dėl jos balsuoti, joje bus aiškiai parašta, kaip būtų galima finansuoti, kas turi finansuoti ir panašiai. Jūs turbūt jau žinote, kad ponas Šusteris irgi pateikė pasiūlymų apie tai ir mes dabar kaip tik apie tai svarstome ir tikimės, kad rasime sprendimą, kuris jums taip pat bus priimtinas dėl skaitmeninės rinkos darbo grupės buvo tai paminėta. Man atrodo, kad čia mes visi galvojame, kaip e, atgaivinti, na, nesakyčiau miegančias, bet nelabai aktyves PPO grupės. Mes tomis grupėmis turėtumėm pasinaudoti ir pažiūrėti, kaip galėtume pastumėti e, visą procesą bent jau žingsnių į priekį su viso pasaulio e, valstybėmis galvojame, kaip daugiau pasiekti skaitmeninėje darbo atvarkėje. E, tai yra labai plačiai diskutuojama ne tik su tradiciniais partneriais, bet ir su kitomis valstybėmis. Daugelį valstybių ši tema rūpi. Dėl Japonijos. Taip, jūs visiškai teisus, ten vyks rinkimai šiais metais ir atvirai kalbant, nedaug kas ir padaryta pasarojų metu. Vyksta dėrybos, vyksta posėdžiai, techninių lygmenių pažangos yra siekiama, bet dėl esminių klausimų rinkimai viską sustabdė, rinkimai dominuoja dėmesio, centre, dėmesio centrą. Japonai vis dar nori susitarimo. Didžiaisiais septynetas, kiek žinau, parengė pranešimą. Ar e, kiti lyderiai šiaip jau uh, E, sakė, kad šiais metais reikėtų užbaigti tą sutarimą. Jeigu bus po rinkimų pademonstruotas noras priimti sprendimą ir skiriama tam pakankamai dėmesio, tai ir bus e, tai užbaigta greičiausiai šiais metais. Aš manau, kad tai yra realu. Tik reikia politinės valios. Dėl TTIP ir TIZA santykio. Apie tai aš su ambasadorium Fromenu vakar ir antradienį diskutavau. Sutarėme bendrai su Junktinėmis Amerikos valstijomis, kad TISA yra labai svarbi bet kaip tik šiuo metu norime pateikti naują pasiūlymą, e, kuris būtų parengtas jau spalio mėnesį. E, ir tada pažiūrėsim, ar nebūtų galima prieartėti prie setos. Teisos tikslas e, yra būti geriausių įmanomų susitarimų, bet lygiai taip pat, kai kalbame apie TTIP, suprantame, kad reikia parengti TISA plus sutartį, kuri būtų dar toliau nueinanti negu dabartinė. Ir dabar galvojame, kokiu tolesniu žingsniu būtų galima imtis ir apie tai diskutuojame su valstybėmis narėmis. Pone Šakė klausė, ar šiais metais bus įmanoma tai taip jau pabaigti? Yra įmanoma, bet neslėpiu, darbo dar liko daug. Laikas eina į priekį, teoriškai su JAF galim susitarti iki sausio 19 jeigu užteks politinės valios e, patvirtinti kompromisus ir nuolaidas. Mes labai aiškiai išsakėme savo lūkesčius Junktinio Amerikos valstijų atžvilgių, išlieka dar neišspręstų problemų, turbūt tai yra normalu, nes jau artėjame e, pabaigą ir neretai sunkiausi klausimai, tokie kaip viešieji pirkimai, dar lieka atviri. Taip pat mes e, turime nemažai E, savo interesų, kai kalbam apie, pavyzdžiui, jūrų e, interesus, investicijų interesus, tvarios plėtros skirsnis dar yra e, tik aptariamas ir jo įgyvendimas. Yra einama į priekį, bet padaryti, nueiti dar toli reikia. Mes nenorim sudaryti sutartį tik tam, kad pasakytume, kad ji yra padaryta. Bet žinau, kad yra įspūdis, kad jeigu praleisim šį traukinį, nebeaišku, kada kitas atvažiuos. Bet e, supraskime, kad e, šis susitarimas yra geras ir daugelis valstybių turi jaustis, kad tas sutarimas yra geras, kad galėtų jį patvirtinti. Slovakijoje e, rugsėjo 22 dieną vyks neformalus ministrų susitikimas tą temą ir apžvelgsime padėtį su valstybėmis narėmis. Žiūrėsime, ar yra pakankamai padaryta, kad pasiektume finišo liniją. Uh, Mm, viskas bus nuspręsta, mes atvirai apie viską kalbam, nieko neslėpiame. Įmanoma užbaigti šią sutartį šiais metais, bet darbo dar daug. Aš pati valstybių narių mandato uh, užbaigti tai taip neturiu. Daugelis iš jūsų irgi išsakėte, kad uh, tai jums nėra priimtina. Dėl viešųjų pirkimų pona Šulis klausė, taip, norėtumėm, kad e, Junktinės Amerikos valstijos sukurtų tokias pat sąlygas kaip mes jiems. ES rinka yra atvira, prognozuojama, aiški, viena domenų bazė, ją labai lengva e, pasiekti iš bet kurio ligmens. E, žymiai mažiau skaidrumo matome Junktinė Amerikos valstybių rinkoje. Aišku, e, jie turi šiaurinę sistemą ir per rinkimų metus greičiausiai niekas nepasikeis, bet prieiga prie viešųjų pirkimų turėtų būti palengvinta ir iš amerikiečių pusės. Dėl skaidrumo jūs esat visiškai teisus, vis, visiškai remiu. Turim spausti tarybą, kad būtų skelbiami e, įgaliojimai, kurie bus suteikti artimiausių metų, dėl to padėtų skaidrumą, padėtų skaidrumas. Burundis. Be abejo, padėtis Burundija kelia rimtą nerimą sankcijos bus išlaikytos, išorės veiksmų politika bus tokia, kokia yra dabar, bet EAC yra muitų sąjunga ir Burundis ją yra įtrauktas. Afrikos valstybės nori, kad Burundis irgi išliktų toje sistemoje. Būtų skausminga nubausti visą e, regioną, išbraukiant Burundį. Matome išorės veiksmų tarybą, kokiu veiksmu mes ir mes tikimės, kad ES pritaikys teisingas priemonės ir e, nenuves regionoje klygatvį. E, tikimės, kad EPA sankcijos nebus įtakotos, jos ir toliau galios, bet kaip buvo pasakyta, ECA yra muitų sąjunga jaunesnė negu dešimties metų, Murundis ją yra įtrauktas ir Afrikos <coughs> partneriai nori, kad jį išliktų. Merkosur, sutinku su jumis, irgi turim skelbti mandatą. Rinkos ekonomikos statusas. Mes kaip tik užbaiginėjame vertinimą, viešųjų konsultacijų ir poveikio vertinimo. Pasiektas jau galutinis etapas, dar diskusijoje vyks diskusija apie tai Liepos mėnesį. Ir visa Europos komisijos kolegija matys rezultatus, bet to pasversime į pastarojo meto pokyčius įvykius, bus mažai, nemažai diskutuojama ir žiūrėsime, kaip galima laikytis įsipareigojimų prisimtų PPO sistemoje. Be abejo, reikia ir platesnę perspektyvą mm, pasirinkti, kad e, e, priekybos apsaugos priemonės būtų pritaikytos ne tik Kinijos atžvilgių, bet ir kitų valstybių atžvilgių. Mes tą bandome padaryti, pademonstruodami, kad tokių galimybių naudojimas reformuojant mūsų priemonės yra įmanomas. Kinija nėra rinkos ekonomika ir iki gruodžio mėnesio tokia netaps bet e, Europos komisija e, prisijungimo protokole sako, kad yra sąlygų, su kuriomis galime sutikti ir aš manau, kad iki gruodžio mėnesio galutinai bus įvertinta padėtis ir kai tik turėsime išvadas, jas parlamentui pristatysime. Pana Žadu. Aš nekomentuosiu prancūzijos vidaus e, diskusijų, tačiau panas Junkeris uh, vakar ir už vakar e, kreipėsi visus e, valstybių vadovus ir visi jie patvirtino, jog e, prekybos darbo tvarkė lieka tokia, kokia yra. Vadovų taryba grįž prie to klausimo spalio mėnesį. Tad iš principo nebuvo labai ilgų diskusijų, todėl kad buvo svarstomi kiti klausimai daugiausia, bet kuriuo atveju diskusija tęsiasi toliau šito klausimo, ne tik tai Prancūzijoje žmonės sako, jog mes, mes nenorime tokios sutarties, kurie netispindi Europos e, interesai. Mes taip pat nenorim tokios e, sutarties ir mes e, konsultuojame su visomis valstybėmis visų darybų raundų metu. Tad mes puikiai žinome, kokie yra ir Prancūzijos, ir kitų valstybių prioritetai ir mes kovojame už tai, kad uh, E, būtų atsižvelgta į tuos interesus e, galutinėje sutarties versijoje, tad e, tol, kol dėrybiniai galiojimai nepasikeitė, komisija jų laikosi. Pone Begin, ne, įgaliojimai nepasikeis. Teisiškai Brexitas komplikuoja situaciją, nepaisant vien ir politinio poveikio niekada nesame naudojame 50 straipsnio. Tačiau, kol Junktinė karalystė yra ES narė, negali būti jokių pokyčių. <clears throat> Mes negalime dėrėtis dėl įgaliojimų dabar, e, turėdami galvoje scenarių ateityje. Viskas lieka kaip yra, Junktinė karalystė vis dar yra ES valstybė narė. Ir todėl iš naujo dėrėtis dėl mandatų, dėl įgaliojimų negalima. Pana Rena. Man atrodo, kad aš dėl Burundžio atsakiau, dėl deleguotų teisės aktų, tai jie yra nesuderinami su e, PPO. Turime čia rasti tos problemos sprendimą. Taip, iš tikrųjų yra. Aš e, manau, kad e, dėl EPA turime taip pat rasti sprendimą. Man atrodo, kad yra susitarimas taryboje šito klausimu. Ir rugsėjo mėnesį bus grįžta prie jos visomis valstybėmis narėmis. Mes grįžtame prie, prie to, kad reikia užtikrinti kaip galima geresnės galimybės šios rytyje. Is... Pone Kiton Darling, manau, kad šią diskusiją reikia daugiau laiko. Pone Minior, girdėjau jūsų pasiūlymą panaikinti komisiją. Manau, kad, na, nemanau, kad tai būtų tikras demokratijos klausimo sprendimas. Manau, kad yra ir daugiau pasiūlymų. Bus dar tų pasiūlymų kaip reformatų Europos Sąjunga ir tai yra gerai. Turime kalbėti apie Europos ateitį. Tačiau turėtų būti tai diskusija, kuomet ir klausomasi vieni kitų. Dėl Ekvadoro Komisija daro viską, ką gali, kad pastumėtų tarybą priimti sprendimą. Neturėtų būti taip sunku, teksto yra dešimt puslapių. E, tas tekstas išverstas į varias kalbas. Neturėtų būti neįmanoma atlikti šią diskusiją ir mes spaudžiame tarybą. Tačiau, kaip sakėte, sprendimas yra tarybos rankose, mes nieko daugiau negalime padaryti šiuo metu dėl Kolumbijos. Aš visiškai sutinku su jūsų džiaugsmu dėl taikos sustarimo. Tai yra tikrai geros žinios, kurios paskendo tą savaitę bendrame be blogų žinių kontekste. Tačiau tai yra labai gerai. Mes turėjome, neturėjome galimybę aptarti su Kolumbijos partneriais, ar tai turės reikšmės prekybai. Tačiau apie tai dar, aišku, pakalbėsime. Ar praleidau dar kažką tai tysą? Prieš keletą savaičių atsintėme jums laišką. Atsakymai jūsų rezoliuciją, kurią parengė pane Reding, turėjote gauti šį laišką praėjusią savaitę, turbūt. Daugelis pasiūlymų nėra visiškai problemiški, bus speciali sesija iš karto po šio sustikimo ir detaliai galėsime su mano komanda aptarti tuos dalykus. Yra dalykų, kurių negalime padaryti ir tai esu pasakius plenarnėje sesijoje, tai yra pakeisti visą tysos architektūrą. Yra daugiau narių čia, darybos pasistumėjusios gana toli į priekį, jos gali būti baigtos iki metų pabaigos negali būti tokių nuostatų, kurių jūs norite, tačiau tai yra susiję tik tai su teisė diskriminuoti užsienio ir vidaus bendrovės. Taigi, jeigu TISA šalis atvėrė rinką, negalima taikyti diskriminacinių priemonių. Tačiau, jeigu ta rinka nėra atverta, TISA nėra taikoma. Ratchet ir standstill nuostatos neužkerta kelio teaser šaliai taikyti naujų nuostatų tai po rinkimo ar panašiai, tačiau diskriminacinė tvarka tai negali būti daroma. Taigi, o dėl kitų jūs pasiūlymų, tai jos atšilgta. Tačiau, kaip sakiau, netrukus vyks ypatinga diskusija. Dvigubas prekių panaudojimas. Mes rengėme pasiūlymą, jis bus pateiktas vėliau šiais metais, spalio mėnesį. Užtruko šiek tiek ilgiau, nes komplikuotas klausimas čia, kad jis būtų teisingai išspręstas. Tačiau mes rengėme pasiūlymą ir jis bus pateiktas spalio mėnesį. Man atrodo, pirmininkė, aš atsakiau į daugumą klausimų, tikiuosi, kad nieko nepamiršau. Taip, atsiprašau, kalbėjomės apie tai per praėjusią tarybą nes po plieno sektoriaus krizės mes sustiprinome priekybos apsaugos priemonės. Kai kurios dalykus galima padaryti nekeičiant įstatymų, dėl kai kurių dalykų reikia tarybos pritarimo. Diskusija buvo gera, dauguma pasiūlymų tad, dėl tada nėra prieštaringi. Ir manau, kad taryba pajudės šią prasme. Viena problema yra mažesnių tarifų taisyklė. Man atrodo, kad čia blokuojama taryboje pasiskiršus 50, 50, 50 balsų prieš 50. Kitais e, klausimais mes e, imamės priemonių dėl priemonių kontrolės ir man atrodo, kad Slovakija pirmininkavimo metu turės pratesti šį darbą. Thanks a lot, Commissioner. Labai ačiū komisarė. Buvo gana intensyvi diskusija, jūs daug pakomentavote ir patikė atsakymų į narių klausimus. Žinau, kad čia ne paskutinė galimybė mums aptarti priekybos politiką ES, ypač po Britanijos referendumo. Ačiū labai ir iki kito pasimatymo. So, dear... Taigi, mėly kolegos, ponios ir ponai, tęsime darbą, periname prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra mm, žinomas teisės aktas dėl išorės prekybos statistikos. Šis teisės aktas varstamas jau nuo 2009 metų. Mes dėrėjomės su taryba šiuo klausimu ir pasiekėme sustarimą prieš du metus. Man atrodo, prieš du metus. Aš buvau darybų komandos vadovas Sustarimas buvo pasiektas prieš, Velyką, prieš Kalėdas, visi buvo labai patenkinti. Po to neformaliai gavome informacijos iš tarybos, kad taryba nenori pritarti dėrybų rezultatui. Oficialiai tokio atsakymo niekada negavome. Ir teisės aktas buvo pakybęs ore. Dabar pabaigus renkti tarp institucinį sustarimą, radome sprendimą, gyvendinimo ir darbuotojam aktui ir jos reikėtų integruoti į šį teisės aktą. Dabar taryba tai padarė ir galiu patvirtinti, kad e, pristatyta tarybos pozicija visiškai atitinka trialogo sutarimą papildomai integruoja nuostatas dėl deleguotojų ir gyvendimo aktų. Ir dabar galima rengtis antrajam svarstymui. Aš parengsiu pranešimą kitam posėdžiui Liepos 13 dienai, kad galėtume labai greitai apsvarstyti šį dokumentą, nes tikrai reikia užbaigti darbą su juo kaip galima greičiau. Ar kas nors nori, ką nors pasakyti čia? Komisija, ne? No. Gerai, penktas klausimas. Vasario trečią dieną parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl TISA, kurią parengė mūsų pranešė pana Reding. Man atrodo, tai buvo įspūdingas darbas, nes daugelis narių pritarė ponios Reding pranešimui, taigi jau turime stiprią parlamento poziciją dėl vykstančių darybų. Mes paraginame komisiją atsižvelgti į kai kurias aiškias rekomendacijas, kad šis susitarimas būtų primtinas parlamentui. Ir kaip komisijos narė ką tik pasakė, jie atsižvelgė į rezoliuciją, pateikė poziciją raštu ir šiandien turime galimybę aptarti tai gyvai su komisija. Malonu, kad pas mus atvyko TISA darybų vyriausiasis darybininkas Kristof Kine. Ir pirmiausia, noriu suteikti jam galimybę trumpai pristatyti tolesnius veiksmus. Ir po to, žinoma, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, ponė Reding, ponė Kynė. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamentui už jūsų suinteresuotumą, jūsų įnašą į šias darybas. Aišku, tai, kad e, priekyba prekiamis sudaro daugiau 70 procentų BVP, tačiau sudaro tik tai ketvirtį mūsų išorės priekybos, e, rodo, kiek svarbios yra šios darybos, šioms daryboms priekybos palslagomis darybomis, darybos, sustarimai leis daugiau eksportuoti tų paslaugų ir užtikrins klėstėjimą namuose. TISA turi galimybę įrodyti, kad prekybos darbo atvarkė eina į priekį. Ir šiame kontekste, žinoma, kuo platesnis dalyvavimas e, sustarėme, užtikrinant jo daugiau šališkumą ateityje, yra vienas ES prioritetų. Ir tam, aišku, pritarė ir Europos parlamentas. Darybos apskritai vyksta e, gana gerai. Partnerės rodo suinteresuotumą užbaigti dėrybas iki šių metų pabaigos ir, žinoma, kaip komisijos narė Malmström ką tik paaiškino, ES yra pasireigusi suvaidinti savo vaidmenį šiame procese. Na ir per šį intensyvų darybų laikotarpį kitas raundas įvyks kitą savaitę ir jis vyks 12 dienų iš eilės Aš noriu padėkoti už ambicingas, besvalansuotas parlamento rekomendacijas pateiktas rezoliucijoje. Rezoliucija mūsų nuomonė pasiekė labai gerą balansą tarp mūsų e, puolamųjų ir gynybinių interesų pagal TISA ir aš džiaugiuosi, kad mūsų nuomonės nesiskiria dėl to, kad reikia ambicingo sustarimo tokiais klausimais kaip skaitminė prekyba užtirinant taip pat ir duomenų apsaugą, telekomunikacijų paslaugų, e, jūros transporto paslaugų. Paminint vos kel, bent keletą tokių dalykų. Džiaugiamės, kad daug jūsų rekomendacijų jau įtrauktos į darybas. Žinoma, turiu atsiprašyti iš anksto, jeigu jums atrodo, kad mūsų atsakymė raštu nebuvo atsakyta į kiekvieną jūsų rekomendacijų papunkčiui dėl daugelio jų. Galbūt tai buvo klaida, bet mes tiesiog manėme, kad savame suprantama, kad taip yra. Tačiau gali būti, kad reikia taip ir pasakyti. Keletas pavyzdžių dėl tokių situacijų. Galėčiau paminėti Europos parlamento aprašymą teisiškai užtikrinti teisę reguliuoti visuomenės sveikatos, saugumo ir aplinkos aspektus. Ir GAT darybos tai atsižvelgia ir TISA tai čia nieko nepakeis, nes taip pat galima patvirtinti, kad visiškai atitinkame jūsų prašymą atmesti uh, e, netyza šalims netaikyti e, geriausias e, sąlygas taikomų šalių statusą. Taip pat mes negalime atsižvelgti į rekomendacijas, kurios darybose yra netaikomas. Pavyzdžiui, priedas dėl oro transportos turėtų iškirti situaciją, kuomet vežėjai grįžta e, tušti. Taip pat buvo prašoma įtraukti ir Europos verslo aktą. Tai nėra susijęs su mūsų darybomis dėl paslaugų. Nepaisant to, norėčiau pabrėžti, kad komisija yra pasiryžusi detaliau dirbti su parlamentu e, per TISA stebėsenos grupę arba bet kokiame kitame kontekste, kai kalbam apie tuos klausimus, kurie yra rezoliucija ir jūsų nuomonė nesusilaukia pakankamo dėmesio tolesnių veiksmų ataskaitoje, kurią patikėme jums. Tačiau aš noriu pabrėžti taip pat, kad jūsų, jums rūpėmi dalykai e, yra įtraukti į mūsų darybų kontekstą. Ir čia norėčiau pabrėžti keletą pokyčių, kuriuos mes padarėme mūsų peržiūrėtame pasiūlyme dėl e, patekimo į rinką, kurį patikėme gegužės mėnesį. Tie dalykai išsakyti ir jūsų rezoliucijoje, ir galbūt e, ar ir atsispindėjo panaus kerar klausimuose, kuriuos uždavė komisijai pirmiausia. Aiškiai teigiame savo pasiūlyme, kad vyriausybių teisė pasiūlyti ir išlaikyti bet kokias priemonės dėl socialinių paslaugų, nepaisant e, finansavimo šaltinio, ar jie būtų viešieji ar privatus, yra apsaugoti. Tas pats ir dėl paslaugų susijusių su e, pensijų planu ar socialinio saugumo statusu. Statutu. Taip pat švietimo paslaugų e, aspektų galima pasakyti, kad čia apimamos visos paslaugos, kurios gauna bet kokią viešosios paramos, valstybės paramos formą. Tai kitais atvejais, kuomet yra mišrus finansavimas, viešas ir privaštus, būtų aišku, kad apsauga būtų taikoma. Taigi toks yra pakeitimas, kurį pateikėme gegužės mėnesį atsižvelgdami į parlamento nuomonę. Be to mes pritarėme, sutarėme su parlamentu, kad reikia atsargiai elgtis teikiant e, tarp valstybinius įsipareigojimus finansinių paslaugų srityje. Mūsų pakeistame pasiūlyme mes apsaugame mūsų teisę išlaikyti ir pritaikyti naujas priemonės ateityje. Na, o dabar tai yra pavyzdžiai tų situacijų, kur mes konkrečiai atsižvelgiame į jūsų nuomonę pakeistame pasiūlyme pateiktame Ženevoje gegužės mėnesį. Dabar norėčiau pakalbėti apie kai kurias rekomendacijas, kurias minėjo komisarė Malmström, kurios atsispindėjo mūsų ataskaito, ataskaitoje, tačiau manome, kad tam reikia daugiau diskusijų. Ir čia prasme aš esu pasirengęs išklausyti Europos parlamento nuomonės šiandien ir ateityje. Taigi pirmiausia, noriu pakartoti, kad komisija užtikrins, kad mūsų prekybos sustarimai, skaitant visą, laikytųsi toliau viešųjų paslaugų vaidmens ES. Niekas prekybos sustarimuose nepribos vyriausybių galimybių apibriežti, organizuoti, remti, užsakyti ar teikti viešasias paslaugas. Tuo pat metu matau, kad yra didelis pavojus, kad jeigu mes bandysime uh, E, iš naujo perrašė viešųjų paslaugų apribojimus, kaip siūlo parlamentas. Tokios nuostatas gali būti sunku suprasti, aš sutinku, tačiau šios nuostatos nėra pasikeitusios ir PPO kontekste niekas, ar viršarame kontekste niekas dėl to neprieštaravo nuo GAT pasirašymo prieš 20 metų, daugiau kaip 20 metų. Labai svarbu pasakyti, kad mūsų pirkybos partneriai norėtų, kad ES tuos apribojimus padarytų tikslingesnius ir e, labiau ribotus. Taigi pradėti šias diskusijas iš naujo to kontekste, kuomet jokių grėsmių nekyla mūsų viešosiam paslaugoms, gali turėti neproduktyvų poveikį. Čia aš kalbu kaip darybininkas. Aš, aišku, visiškai pritariu, kad reikia apsaugoti viešasias paslaugas, tačiau mano nuomonė skiriasi nuo jūsų nuomonės dėl to, kad reikia keisti požiūrį. Nes tuomet kiltų nemenkas pavojus. Be to, papildomas dalykas yra tai, kad net jei mums ir pavyktų pasiekti gerą susitarimą dėl, dėl viešųjų paslaugų tai visą sustarimą. Užtikrinant platesnę apsaugą, aiškesnę apsaugą negu turime dabar. Jeigu mums pavyktų tai sėkmingai padaryti TISA darybose, tai nepakeis, nepasikeistų PPO ir PPO įsipareigojimai ir toliau būtų taikomi visiems PPO nariams, skaitant TISA pasirašusias šalis. Taigi pakeisti požiūrį reikštų, kad atvertume Pandoros skryną, bet nieko dabartinė teisinė situacija nepagerintume. Ir panašiai esu įstikinęs, kad mūsų interesai reiškia, kad reikia numat, nu, pakelti kartelę vienašališkai e, viešųjų paslaugų apsaugai. Neturime tai daryti per dėrybas su visomis trys šalimis kažkur sustarimo tekste, kai buvo siūlyta vienoje iš jūsų rekomendacijų. Toks išėmimas tam tikros ryties, nepaisant tų nuostatimų, kuriuos išdėšiu, neegzistuoja pagal GAT, todėl jis netitiktų tikslo daugia šališkai taikyti tyzą. Kaip sakoma, mūsų nuostatose, kad negalime prieštarauti sustarimo daugia šališkam pobūdžiui. Ir kitas klausimas, kurį norėčiau paliesti, sustirpinant taip, ką sakė komisijos narė Malstrian, jūs rekomenduojate, kad nereikia įtraukyti račio tristanstil nuostatų. Jūsų pranešime taip pat sakote, kad reikia užtikrinti, kad jie nebūtų taikomi bent jau jautriems sektoriams. Tačiau šių nuostatų visiškas atskirimas darybų e, šiame etape darybas sustabdytų. Iš pat pradžių tai buvo tiza architektūros svarbios, svarbus ramščiai, dėl kurių dėrėjomės, labai griežtai dėrėjomės, dėrėjomės siekiant užtikrinti, kad visas sustarimo, visas sustarimo sarga leistų paversti į daugia šališkų. Tai buvo gana sudėtinga kova. Tos nuostatos buvo to supratimo dalis, kad mes sutarėme ir tam pritarė Europos parlamentas. Aišku, tai buvo kitos kadencijos parlamentas tuo metu, bet vis tiek. Tačiau problema yra ta, kad jeigu remtumėmės šią rekomendaciją, tai būtų tiza pabaiga. Galbūt kai kurie parlamentarai to ir nori, tačiau reikia tada sąžiningai ir sakyti, reikia nutraukti tyzą. O pranešime remiama, remiamas ambicingas, bet subalansuotas sustarimas. Tai vėlgi dėl šių nuostatų Ratchet ir Standstill tuo pačiu e, metodu yra sakinys, reikia užtikrinti, kad šios nuostatos nebūtų taikomos jautriems sektoriams ir jos nėra taikomos. Mūsų jautrus sektoriai išimti iš Ratchet ir Standstill nuostatų taikymo. Mes netaikome jų. Kai kuriams rytims ir, kaip sakė komisarė Malmstram, jos taikomos tik tai nacionaliniam pareigų traktavimui, o ne patekimui į rinką. Dar daugiau, kaip darybininkas, aš jaučiu tvirtai, kad tai prieštarautų ES interesam tų nuostatų atsakyti, nes jos yra būtinos, jeigu norime ambicingo sustarimo. O ES yra pasaulio didžiausia, viena konkurencingiausių paslaugų eksportuotojų. Su šiomis nuostatomis ES nieko nepraranda, bet daug laimi puolamąją prasme. Nes, kaip žinote, ES jau yra gana atvira paslaugų tiekėjams iš kitų šalių, o mūsų paslaugų tiekėjai dažnai susiduria su rimtais apribojimais, kai bandro savo paslaugas parduoti užsienyje. Taigi su šiomis nuostatomis mes iš tikrųjų užtikriname ambicingą sustarimo rezultatą, kad būtų abipusiškai labiau atveriamos paslaugų rinkos kitose šalise. Kitas rytis, kur manau, kur aš pritariu pamatiniam parlamento pasiūlymų tikslui, kuomet jis sako, norys, kad teisa būtų naudojama kaip priemonė užtikrinti veiksmingą TDO konvencijų gyvendinimą. Žinoma, visi Europos komisijoje, aš pats taip pat sutinkame su tokiu tikslu. Tiesiog teisa nėra tinkama priemonė tuo siekti. Mes sutinkame, kad svarbu laikytis tarptautinių darbo standartų ir toliau bandysime pat, įtraukti partnerės šalis į bendradarbiavimo procesus, kad būtų stiprinamas tarpinių darbo standartų laikymasis, ypač kaip tai išdėsta aštuoniuose pagrindinėse konvencijose. Tačiau taikyti privalomus reikalavimus dėl TDO konvencijų TISA rėmose prieštarautų TISAS daugiašališkumo tikslui, nes to nėra nei E, GAT, NER, nei PPO. Ir tai prieštarautų tuo sustarimo daugia šališkam aspektui, kurią mes visi pritarėme. Taigi baigdamas norėčiau padėkoti jūsų komitetui, ponia pirmininkė, už jūsų domėjimas darybomis ir paramą joms. Rezoliucija yra stiprus signalas dėl prekybos paslaugomis svarbos ir darybų pabaigos. Aš esu pasirengęs dirbti su jumis, su jūsų kolegomis, jūsų stebėsinos grupe ir su Europos parlamentu, siekiant pasistengti užbaigti šį susitarimą kaip galima greičiau, ambicingai ir subalansuotai. Ačiū. Janė. Ačiū. Toliau panė Redingė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad darbas mūsų komitete kartu su dėrybininkais ir panaukinė buvo labai geras. Negaliu išsakyti jokių neigiamų pastabų. Pono Kinės laiškas, kuriame buvo įsipareigojama prisimti įsipareigojimų dėrybų procese, buvo labai palankiai vertintas pono Dematis laiškas po plenarnio posėdžio nebuvo toks palankus ir be to mes pastebėjome, kad e, po balsavimo nebuvo spaudos pranešimo iš komisijos nario pusės. Paaiškinimą gavom šiandien, nes akivaizdu, kad komisijos narys E, po Ratchet ir Stencil e, pareiškimo pasakė griežtai ne, todėl kad e, ta Ratchet ir Stencil tebėra paminėta. negrįžimo išlyga yra paminėta. Ir negrįžimo išlyga Kaip ponas Kiner paaiškino, yra aiškiai suprantama, aš nieko nekartosiu. Jis sako, kad ES išlygos dėl komunalinių paslaugų ir kitų panašių paslaugų numato tokias pat sąlygas, kaip kad prašė Europos parlamentas. ES išlygų pakeitimas tyzoje dabar galėtų atverti duris arba nesusilpinti ES poziciją GATS dėrybose. Pone Malmström vasario mėnesį plenarnėme posėdėje sakė, kad e, rezoliucijos e, projektas prašo visų viešųjų paslaugų tiekėjų dalyva, horizontalaus dalyvavimo. Visos TISA šalis turi pritarti Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoms Tai turi būti numatyta ir tai turi būti įrašyta dokumente. Mano nuomonė tai yra neteisinga, nes viešuose paslaugose prašome kad Europos Sąjungos patekimas, patekimas į Europos Sąjungos rinką būtų visiškai išbrauktas. Tai nereiškia, kad bus išimtos visos tekste paminėtos šalis. Tarptautinės darbo organizacijos paminėjimas yra politinis pareiškimas, tai negali būti iš anksinė prielaida sutarčiai ar tvariai turios plėtros straipsniui, kurios mūsų rezoliucijos dalis yra sudėtingiausios, delikačiausios. Jūs puikiai žinote ir žinau, kad dėrybose uh, pritarit, kalbėjote apie tai telekomai, norime atvirumo ir licencijų skaidrumo, užsienio kapitalo įmonių e, šėmimas, viešieji pirkimai, skiris nelabai nedaug, jeigu aš teisingai suprantu, yra nelabai remiama ši dalis, bet turime užtikrinti, kad visa šalis laikytųsi GPA principų ir įsipareigojimų. Transportas. Čia daugiausia problemų kyla jūrų transporte, vartotojų teisės tinklo neutralumas, E, roamingas. Priemonės. Gynybos priemonių atveju e, labai aiškiai kultūros paslaugoms yra išlyga pritaikta, tačiau parlamentas suteikė, daug, išsakė daug kritikos, kaip ir visuomenė, dėl viešųjų paslaugų. Mums E, viešosios įmonės yra labai geras straipsnis, bet jisai turi būti taikomas tik tai trečiai daliai, o ne pirmai ir ketvirtai, nes ten yra kalbama tik apie monopolijas. Nekalbam apie pasaul... bendro turinio kvotas ir kalbam apie patekimą į rinkas, o ne nacionalinį traktavimą, nacionalinių valstybių traktavimą. Taigi tai kelia nemažą nerimą. Ir e, vis apie tai yra kalbama e, viešųjų paslaugų atstovų diskusijose. Dėl pirmo modelio skaitmeniniu būdu teikiamos paslaugos, pavyzdžiui, finansinės. Tais atvejais, kai gali egzistuoti reguliavimo arbitražas ir socialinis dempingas, jeigu neturėsime tvirtų bendrų taisyklių, o mes jų prašome. Kaip ir elektroninės priekybos, reikia labai tvirtų saugiklių, domenų apsaugos, užkodavimo, tinklo neutralumo. Tai yra būtina. Viskas, kas šiame skyriuje surašyta, e, lieka neišspręstos problemos. Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymai mums e, atrodo problematiški. kaip e, bus su Japonijos ir Kanados pasiūlymais duomenų apsaugos požiūriu. Dabar, kai e, privatumo klausimas jau beveik sureguliuotas, ką Europos komisija darys per kitą dėrybų raundą Liepos viduryje? Ar komisija ketina šio klausimu pasistumėti į priekį? Nes komisija yra įpareigota duomenų apsaugos reglamentą E, pateikti svarstymams. Tai yra privaloma ES teisė. Dėl viešųjų paslaugų išbraukimo nuolat yra ginčiamasi apie e, viešųjų paslaugų straipsnių auksinių standartų buvimą ar nebuvimą, kodėl Europos komisija apie tai nenori kalbėti. Aš cituoju tai, kas buvo pasakyta. ES pasilieka teisę uh, priimti, išlaikyti ir anuliuoti priemonės susijusias su paslaugų e, teikimu, organizavimu ir panašiai turime galvoje paslaugos, kuris traktuojamas kaip viešos paslaugos. Taigi e, šiai problemai sprendimas egzistuoja. Kaip pane Maundsiam sakė, kad išlaikytume savo pozicijas, mes neturime atsitraukti dėl skaidrumo, ar TTIP e, darybininkai teiks visas, visą informaciją, kaip ir tysos atveju. Taigi tokie bus pagrindiniai elementai, kuriuos aš norėčiau savo pradinėje kalboje išsakyti. Dabar šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, Džud. Ačiū. Pone Reding, aptarė didžiai dalį aktualijų. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad vasario mėnesį priimtas e, parengtas darbas buvo pagristas ilga ir vaisinga diskusija tarp frakcijų, todėl ir e, buvo susilaukta visų partijų paramos, didelės paramos šiam dokumentui. Aš e, 48 konkrečius prašymus ir rekomendacijas įtraukiu į mūsų e, rezoliucija, jos atėjo iš parlamento komisijos ir visuomenės. Mes jau dvi šalių pagrindų apie tai kalbėjom, bet galiu dabar visiems pasakyti, kad tolimesnėme dokumente tik 18 iš 48 rekomendacijų buvo pasvertos. Iš tų 18 tik tai 9 e, buvo atsispindėtos komisijos tolimesnė darbe. Šis parlamentas Dabar po Lisabono sutarties turi daugiau įgaliojimų. Europos parlamento nariai tuos įgaliojimus vertina labai rimtai ir e, matome, kiek laiko ir pastangų yra skiriama diskusijoms, ne tik INTA komitete, bet ir kitose papildomose komitetuose, kurie renkia nuomonės mūsų komitetui. Mm, tose diskusijose buvo galvojama, kaip turi atrodyti tiza dėrybos. Man atrodo, kad reikia apie tai geriau. E, pagalvoti komisijai rengiant dokumentus ir komisija atsiskaitydama parlamentui turėtų į tai sureaguoti. Jūs savo ženginėje kalboje pasakėte, kad labai svarbu apie tai kalbėti. Taigi, daug kas buvo paminėta ir aš dabar norėčiau tik tai dvi problemas įskirti, kurios aktualios socialdemokratams. Pirmiausia, viešos paslaugos. Kaip jau sakiau, mes prašyme, kad būtų visiškai išskirtas e, šios paslaugos iš susitarimo e, esmės. Tai komisija pasakė, kad padėtis yra pakankamai gera ir mes nieko nekeisime. Bet jau šį ryt matėme, kad jūs šiek tiek savo poziciją pakeitėte, nes pakoregavote pasiūlymo sąlygas iš ES pusės. Taigi ES viduje yra laikomasi nuomonės, kad dabartinės apibrieštis nėra pakankamai tikslios. Manau, kad reikia pradėti labai rimtą svarstymų procesą, kuriame pagalvotume, kaip viešos paslaugos yra atspindėtos priekybos sutartise. Ir tai e, pasakytina ne tik apie tysą sutartį, bet ir apie dvišalės priekybos sutartis. Pane Reding labai aiškiai paminėjo, kad e, tam tikri modeliai, e, metodai yra aptariami dabartinėme nuostatų teisės akte. Mes turim kalbėti apie konkrečias aktualės, konkrečias problemas, nes e, kai kalbame apie viešasias paslaugas ir kai išnekame su jų atstovais, aš pati su buvusiais ministrais, e, leiboristų ministrais vyriausybėje kalbėdamas įgirdėjau, kad kartais jaučiamas tam tikras atsipalaidavimo e, efektas, kurį pasverti būtų labai sudėtinga. Ir sakoma, kad viskas vyksta dėl to, kad dabar byla teisme nagrinėjama, bet ministrai negali nieko padaryti, nes tai yra visuomenės demokratiškas prašymas. Ir jie yra įsipareigoję priekybos sutartį pasirašyti, turime rasti geresnių veikimo būdų, kad užtikrintume, kad viešosios paslaugos, kad ir kaip jos būtų organizuojamos ir finansuojamos, būtų teikiamos ir kad jos nebūtų įtrauktos į tysą sutartį, kaip ir į kitas priekybos sutartis ateityje. Tai itin aktualu, jeigu bus pereinama nuo pozityvaus sąrašo prie neigiamo arba hybridinio sąrašo. Mano kitas pastebėjimas dėl mobilumo, ponė Redinga apie tai daug nekalbėjo. Komisijos pateiktoje ataskaitoje kalbama daugiausia apie e, aktyvę, e, aktyvius ES interesų e, gynimus, bet nepateikta detalių rekomendacijų E, kurių prašė Europos parlamentas, kalbėdamas apie saugiklius ir e, mūsų įsipareigojimų tipų rūšis. Su ponio Malmstrėm aš jau norėjau apie tai pakalbėti. Turim suprasti, kad žmonės nesupranta, kad globalizacija jiems atneša naudos. Reikia sukurti labai tvirtų socialinių saugiklių, ypač kai kalbame apie paslaugas, nes paslaugas daugiausia teikia žmonės, o darbo sąlygos yra pagrindinis elementas nulemantis, ar e, paslauga bus konkurencinga ar ne. Taigi toks būtų mano pagrindinis prašymas ir aš e, galiu pasakyti, kad parlamentui bendrai labiausiai tai rūpi, ypač mūsų frakcijai. Dėl tarptautinės darbo organizacijos. Manau, kaip ponė Dening sakė, E, tai nėra labai gerai atspindėta. Ataskaitoje nėra sakoma, kad TDO konvencijų ratifikavimas turi būti paminėtas tysa. Nesuprantame, kad ten egzistuoja spragų ir tie dalykai yra nesuderinami. Turi būti raginama tysa šalis pasirašyti ir ratifikuoti TDO konvencijas. E, nes dabar padėtis yra mm, tokia šiek tiek nesažininga, neteisinga. Ir paskutinis mano pastebėjimas. Šis komitetas ir parlamentas galiausiai turės uh, veto teisę dėl šios sutarties. Jeigu gruodžio mėnesį mes turėsime balsuoti, o jūs šios datos siekiate, tada turėsime atsižvelgti į Europos parlamento narius, narių interesus dar anksčiau. Nes jeigu tai nebus padaryta, gruodžio mėnesį susidursime su tokiame padėtimi, kai jūsų darbas naisveltui, sunkus darbas naisveltui, busime priversi atmesti tai, kas siūloma. Nes tai reikš, kad visuomenės E, lūkesčiai nėra atspindėti. E, pranešimas, kurį mes paremėme, buvo paremtas visų politinių frakcijų. Ir e, tai rodo, kad mūsų rinkėjams rūpi šios dėrybos, todėl viskas turi būti deramai atspindėta sutartyse. Emma McClarkin. Daug kas jau buvo pasakyta, mano klausimas būtų platesnio pobūdžio. TISA ir TTIP dabar veikia kaip ir paraleliai, gal ir visuomet tai buvo. E, tyza tarsi mažesnė jaunesnioji sesė buvo, dabar liktai jinai pradeda užgošti kitus. Ir aš norėčiau sužinoti, e, kaip TISA e, ir TTIP viena kitą įtakos, ypač priimant galutinius sprendimus. Kitas dalykas - veiklos kalendorius. Praeitą kartą šioje salėje jau apie tai kalbėjom ir sakėte, kad greičiausiai sausio mėnesį bus priimta. E, Ar tada ta išlieka e, tokia, ar e, tai taip turės įtakos tyzės pažangai. Dar klausimas dėl naujų paslaugų, dėl kurių iškils problemų e, ne tik tysoje, bet ir TTIP. Nes, e, kaip žinia, kai kurios paslaugos yra neklasifikuotos. Mes turėtume aiškiau jas apibriežti, kad žinotumėm, ko siekiame. Ačiū. Ponas Kugluglų. Thank you, Chairman. Uh, well, uh... Ačiū pirmininkė. Daug jau dalykų buvo kolegų pasakyta. Norėčiau pažvelgti visą klausimą iš politinio taško. Praėjo penkios dienos po Britanijos referendumo ir viena svarbiausių referendumo rezultatų priežasčių buvo nepagrama demokratijai. Kai kurie biurokratai Briuselėje sprendžia žmonių vardu ir žmonės balsuoja, kaip pavyzdžiui, Graikijoje praėjusiais metais, o jų balsus nesižvelgėme, jie už tai baudžiami. Dabar turime šį sustarimą, bals, parlamentas balsavo ir reikalavo dėl kai kurių svarbių klausimų, pavyzdžiui, TDO konvencijų arba negrįžimo išlygos, sustabdymo išlygų. O dabar komisija sako, ne, ne, negalime e, elgtis pagal jūsų balsavimą, negalime primesti TDO e, nuostatų kitiems, negalime nu, primesti tų ar kitų nuostatų, nes tokia yra susitarimo architektūra. Tai ką šis parlamentas veikia? Ar mes sprendžiame ne dėl, net, ne dėl pastato, o tik dėl langų spalvos? Daugiau nieko turite pasakyti mums. Jeigu taip yra, kam mes čia stengiamės, kam ponė Reding ir kiti kolegos mėnesius mėnesius diskutuoja šiais klausimais. Sakykite, ką mums daryti. Pasakykite, kokie punktai komisija visai nepatinka. Komisija sako, jeigu šitą dalyką palieksime, tada visas starimas žlugs. Jeigu taip, tegul žlunga, nes dilema labai aiškiai po Britų referendumo. Arba Tiza žlugs, arba Titanikas, kaip jau ir anksčiau, plauks ir žmonės e, ant tiltelio džiaugsis, o tas Titanikas Europos Sąjungą užplauksant e, Lietkalnio. Štai dilema. Turite pasakyti mums, ką daryti. Ko, ko jūs norėtumėte? Mes norėtume, kad ES būtų išgelbėta. O tam, kad ji būtų išgelbėta, turi būti gerbiama demokratija. Europos parlamentas turi būti gerbiamas. Jo balsai turi būti gerbiami. Ačiū. Labai ačiū, Ska Keller. Ačiū. Kai kuriais keliais klausimais. Pirmiausia, dėl negražimo išlygos ir sustabdymo nuostatų. Aš nesakyčiau, kad pakankamas argumentas yra sakyti, kad jos taikomos tik tai nacionaliniam traktavimui. Todėl nėra problemos. Nes iš tikrųjų nacionalinės institucijos gali manyti, kad reikia taikyti naujas priemonės ateityje reguliavimo tikslais. ir jos praktikoje gali būti laikomos diskriminuojančiomis. Ir taip pat taikyti priemonės, kuris būtų taikomas tiek vidaus, tiek užsienio investuotojams, gali būti laik, būtų laikomos kaip pažeidžiančios nacionalinį trakojimą, nes ši savoka yra gana plačiai apibriešta. Pavyzdžiui, jeigu žvelgsime į finansinės paslaugas, minimalių sumų e, kapitalo bankams reikalavimai gali būti de facto diskriminacinės nuostatos. Todėl aš manau, kad nepakanka sakyti, kad nacionaliniam aspektui yra viskas gerai. Manau, kad potencialas problemams čia yra. Taip pat hybridinis sąrašas. Yra kliūt, kad tai yra kliūtis daugiašališkumui, reikia šį problemą spręsti. Jūs sakote, kad Jūs sakote, galbūt tai nėra prioritetas, bet mums per darybęs buvo aišku, kad daugia šališkumas yra prioritetas. dėl netaikymo nuostatų viešosioms paslaugoms. Aš sutinku, kad čia nepakankamai siekiama dėl TDO konvencijų. Sutai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Be to, girdime šį argumentą labai dažnai, kad čia netinkama vieta įtraukti TDO reikalavimus. Tik kokia ta tinkama vieta įtraukti TDO reikalavimus? Jeigu jos niekur netinka, tai kur jos tinka. Dėl teisės reguliuoti savo atsakymuose rašote, kad tai nebus kvestionuojama. Labai gerai, tačiau gal galite paaiškinti, kaip detaliai jūs užtikrinsite, kad teisiškai tai užtikrinsite valstybinarių teisę reglamentuoti kažką to nepakanka, turbūt bendroje nuosavėje pasakyti. Šiuo metu reguliavimo teisė apibriešta nuostatose dėl sustarimo nuostatų netaikymo pagal GATS. Tačiau GATS 14 straipsnėje labai ribotos išimčių sąrašas. Ir šis sąrašas yra 20 metų senumo. Taigi aš manau, kad reikia pakeitimų ir čia. Toliau dėl antro priedo išlygų peržiūros. Ši priežiūra buvo vykdoma su valstybėmis narėmis ir mes čia netikrų, iš tikrųjų nedalyvaujame. Gal galite detaliau papasakoti, kokie buvo rezultatai, kokios išlygos yra sumažintos, panaikintos, perkeltos kitur. Ir iš tikrųjų pateiksite peržiūrėtą pasiūlymą tuo pagrindu ir kada. Manau, kad Tiek. Ačiū. Ačiū, pane Vegin. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš taip pat prisidedu prie tų kolegų, kurie kalbėjo anksčiau. Ir prisimenu, kad e, vasario mėnesį Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje išdėsti savo požiūrį į TISą ir pabrėžė dar kartą, kad uh, E, Europos standartai turėtų būti taikomi ir nepaisant to, kad e, tekstas nėra privaloma pobūdžio, vis dėlto komisija turėtų e, prisiminti, kad Europos parlamentas vis dėlto tarė paskutinį savo žodį dėl tarptautinių sutarčių ir neturi būti tokios padėties, kuomet galime tik tai pasirinkti tai, kas mums patinka, o kitko E, neimti. Aš e, taip pat norėčiau ypač pabrėžti, kad e, par parlamentas prašė, kad sustabdymo nuostatos nebūtų įtrauktos ir parlamentas toliau derasi, neatsižvelgdamas į tas nuostatas, tačiau mūsų E, nerimas susijęs taip pat su visomis e, raudomis linijomis, kurias esame apibrėžę anksčiau. Tačiau komisija turi e, nesiremti įvairiais e, pretekstais, kad nesižvelgtų į parlamento balsavimo e, rezultatus ir parlamento poziciją. Panas Ferau. Dėkuoju sutartis dėl paslaugų e, tikslas yra įtvirtinti standartus pasaulinių lygmenių. Ir e, kartu su uh, kitomis laisvos prekybos sutartimis, kurias gyvena ES, mes matome, jog Europos pramonės sektorius yra nusilpęs, nedarbas labai smarkiai didėja ir e, jog yra daug susipriešinimo tarp e, Europos darbuotojų ir e, kurie dirba labiau išsivyščiusiuose valstybėse ir, ir tų, kuriuose e, darbo jėga kainuoja pigiau. Kita vertus, tokia padėtyje e, laimė didelės tarptautinės įmonės paslaugų sektoriuje ir e, tame sektoriuje darbo vietų skaičius mažėja. Taip pat kyla klausimas, ar ES piliečių privatus asmens e, duomenys bus tinkamai apsaugomi, ar jie bus laisvai perdodami įvairioms valstybėms, tarp jų jungtinėms e, valstybėms. Nepamirštant to, jog e, NSA e, šnipinėja piliečius. Ir taip pat, kai bus su tomis nuostatomis, kad didelis tarptautinės įmonės galės patraukti į teismą ir arbitražą ES piliečius, jeigu amerikiečiams nepatiks mūsų standartai. Ponas Morė, dėkuoju, ponė pirmininkė. Komet e, apima depresiją, reikia dalyvauti mūsų komiteto posėdžiuose, nes e, mūsų e, posėdžių dalyviai, ar jie būtų iš komisijos, ar atsivautų valstybės narėms, visuomet yra labai teigiamai nusiteikę, labai pasitikintis ir, ir, ir, ir šiandien, atsižvelgiant į e, dabartinę ES padėtį, yra taip pat. Jie sako, pavyzdžiui, kad TISA srityje yra daroma pažanga, tas pats sakoma ir dėl TTIP. E, tačiau rizika ta, jog parlamentas gali e, pakeisti savo požiūrį, nebe, neberemti tų dalykų. Juk vis dėlto yra labai didelių skirtumų tarp to teksto dėl kurio mes balsavome beveik vienbalsiai, tai retas dalykas komitete. Ir komisijos e, pateikiamų atsakymų. Čia iškyla labai daug netitikmenų, netitikimų. Kiti kolegos sakė ir minėjo e, tarptautinės darbas organizacijos e, pavadinimą, taip pat e, sustabdymo aspektą. Aišku, galima sakyti, kad norim apie tiesą, kad galime pritaikyti tą sutartį e, prie kitų sutarčių ar atsižvelgti į skaitmeninę revoliuciją, jie teisūs, taip sakydami. Tačiau kodėl vis dėlto ta sutartis yra tokia svarbi, kodėl be jos nieko negalim daryti? Kokios yra valstybės ar kokios yra įmonės, nes turbūt kai kuriais atvejais įmonės čia yra svarbios, dėl kurių mes negalime uh, E, pirštų paliesti tų dviejų mano minėtų aspektų - sustabdymo ir ratchet. Kodėl Europos parlamentas vis dėlto ne, nebalsuoja dėl tų dalykų? Aš nesakau, kad reikia e, elgtis taip, tarsi nieko nebūtų įvykę parlamente ir Europoje, bet kita vertus rezultatas gali būti ir toks, jog nebus tisa iš viso. Aš nesuprantu, kodėl jūs e, taip užsispyrę laikyti savo pozicijos tais klausimais. Nepaisant to, kad dabar Europos padėtis yra labai sunki, problematiška, kuomet kalbam apie tarptautinę prekybą ir siekiam daugiau demokratijos ir daugiau skaidrumo, vis dėlto jūs vis dar norite, kad viskas vyktų kaip anksčiau. Business as usual. Tai sakau ponai Demartis, atrodo, kad viskas vyksta kaip įmanoma geriau, pačiam geriausiam iš pasaulio ir nieko nereikia keisti. Bet jūs nešveksint Europos parlamento pozicijos. Dėkuoju. Inas. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, pritariu tam, kas buvo pasakyta kolegų. Mes išklausime taip pat komisijos. Uh, narės pasisakymą prieš tai. Komisijos e, narės sakė, jog labai svarbu ginti žmogaus teisės demokratiją ir kad e, prie, prekybos susitarimai yra priemonė pagerinti žmonių gyve, gyvenimą. Ir tai nėra tik tušti žodžiai. Iš tikrųjų, Lisabonos sutartis numato parlamento tam tikras prerogatyvas ir parlamentas gali pasakyti taip ar ne tą tai ir kitai sutarčiai. Tad e, ir reikia, kad parlamentas aiškiai pasakytų, ką jisai remia, o ko neremia. Nepamirškime, jog dabar Europos piliečiai tikisi iš mūsų daug daugiau e, negu anksčiau ir nori žinoti, kodėl mes darome taip, o ne kitaip. Mes turime pakeisti padėtį, juk uh, mes, e, jeigu mes norime, kad e, socialinės ir darbo teisės būtų įtrauktos į visas prekybos sutartis, atsižvelgiant į e, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, tai gali būti, kad mes nebepasirašysim jokių prekybos sutarčių. Mes turime atsižvelgti į e, daug išlygų ir įtvirtinti jas, gindami viešojo sektoriaus paslaugas, nes čia kalba sukasi apie gyvybės svarbos klausimus, Brexit kontekste aš aišku apgailestauju dėl referendumo rezultatų, man būtų patikę, kad jie būtų e, buvę kitokie, tačiau e, žmonės pasakė savo valią, mes turime daryti tam tikras išvadas iš to ir turime atliepti piliečių lūkesčiams, be kitako ir prekybos sutarčių srityje. Nes žmonės nesupras, kad yra tokia prekybos politika, kurioje piliečiai yra nesvarbus. Pone Minor, ačiū pirminkė. Kaip sakė pone Malstram, teisa žlugs, jeigu klausysime, ką sako parlamentas, taigi reikia ją sustabdyti dabar. Tačiau vis neturite galiojimų dėrėtis dėl negrįžimo išlygų ar sustabdymo išlygų ar TDO nuostatų. Tos negrįžimo ir sustabdymo išlygos iš esmės viską sustabdytų ir tuomet reikėtų galvoti apie kompensacijas. Tačiau kaip galima sudaryti susitarimą, jeigu visą tai kabo virš jūsų galvų. Europos komisija nėra pasirengusi įtraukti TDO nuostatų kaip sąlygų. Tai reiškia, komisija viską nori suversti ant darbuotojų nugarų, kaip su vaikų darbu, priverstiniu darbu, diskriminacija, nevienodais ne atlyginimais, darbo sustarimų lygybę. Jeigu mes norime visą tai rimtai žiūrėti, manau, kad reikia tą tizą sustarimą sustabdyti, nes tai neteisingas kelias. Taigi, ponia Kinė, Išgirdote daug prašymų, klausimų ir aiškių signalų dėl mūsų rekomendacijų. Dabar turite penkias minutės sureaguoti per penkias minutės. Gerai, ačiū. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad vyksta ši diskusija. Tai yra, mano nuomonė, procesas ir aš tikiuosi, kad tai nebus vienkartinis procesas. Aš esu pasirengęs, esu pasirengęs tęsti diskusiją su jumis, su ponia Reding, su stebėsinos grupė, su, vis, su jumis visais individualiai, jeigu norėtumėte to. Tai, ką išgirdau šį rytą, galbūt nustepsite, bet nuramina mane šiek tiek. Nes kai ne vienu klausimu aš išgirdau, kad mūsų nuomonės nėra tokios skirtingos, kaip maniau. Iš tikrųjų, mes perskaitėme jūsų rekomendacijas ir supratome, kad reikia TDO konvencijas įtraukti į TISA susitarimą. Ir kaip kai kurie iš jūsų paaiškino, jūsų prašymas yra tai, kad ES ir toliau turėtų remti TDO konvencijų įgyvendinimą TISA partnerių šalių. Būtent tai mes ir darome, nepriklausomai nuo TISA sustarimo per atitinkamus dvišalius dialogus ir mechanizmus. Daug argumentų išgirdau apie viešųjų paslaugų nuostatas ir tai, kad būtina e, siekti tos auksinės nuostatos. Ar tai reikėtų išskirti iš susitarimo iš vis, ar pridėti prie mūsų dvišalių įsipareigojimų. Dar vis man neaišku, klausant iš šios diskusijos, bet aš pasižymėjau jūsų nuogastavimus, procesas tęsiasi ir mes klaus, klausomės. Mes čia dalyvavome kaip, kaip komanda ir ponios Malstrom apsilankimas, apsilankimas čia šįryt rodo, kad mes dirbame ir tarp sesijų ir ieškome sprendimų dėl viešųjų paslaugų. Aš manau, kad bandžiau paaiškinti esminės priežastis, kodėl tai nieko neduotų, kodėl kiltų pavojus situacijai, iš kur mums dabar naudinga ir negirdėjau argumentų prieš girdėjau daug argumentų apie tai, kad breksitas daro įtaką, kad mes turime klausyti žmonių. Taip, tai tiesa. Viena iš interpretacijų jūsų balsavimo yra, to balsavimo yra tai, kas, kai sprendžiame, ką nors turime žvelgti į faktus. Būtent faktus aš ir bandau pateikti jums, kai aiškinu, kokios yra realios problemos, kokią sukeltų toks žingsnis. Tačiau, aišku, aš mielai galiu tęsti diskusijas remiantis faktais, jeigu galima. Išgirdau daug komentarų apie tai, kad, kaip e, Džut Kirtondalin sakė, kad mes atsakėme į tik 18 iš 48 prašymų. Na, jeigu suskaičiuosite, bus daugiau negu 48 prašymai iš parlamento pusės. Daugelis iš jų yra E, beskartojantis. Na ir kaip jau sakiau, mes net negalvojame, kad mes nesutarėme dėl daugumos. Būtent taip ir supratome ir aš pateikiau savo žanginėje kalboje pavyzdžių, tačiau aš ir mielai toliau galiu diskutuoti detaliau apie tuos prašymus, jeigu norite. Girdėjau, daug klausimų apie tai, kad reikia užtikrinti, kad TISA e, nu, užtikrintų laisvą, laisvus domenų srautus ateityje, bet taip pat užtikrintų asmeninių domenų apsaugą. Mes žinome, kad tai yra pagrindinė teisė ir tam pritarėme. Buvo užduotas konkretus klausimas, ar Liepos mėnesį imsimės to klausimo, kad e, užbaigtas sustarimas dėl privatumo skydo. Nežinau, mes dirbame dabar su kolegomis iš Teisingumo generalinio direktorato, bandydami išsiaiškinti, kokia yra manevro laisvė. Žinoma, mes imsimės veiksmų šios rytime, bet ar galėsime per vidinės procedūras, e, vidinės procedūras vykdyti taip greitai, kaip galima, tai žinosime daugiau maždaug po dešimties dienų. Dabar negaliu nieko pasakyti. Pane Kirton Dalings taip pat klausė, kodėl mes pakeitėme kai kurios gegužės pasiūlymo elementus, jeigu sistema tokia tobula, kaip atsiteigia komisija. Mūsų nuomonė iš esmės nepakeitė tų nuostatų. Mes pabandėme įtraukti tam tikrus patikslinimus kas aiškiau parodo, kokia visada buvo situacija, mūsų nuomonė. Pavyzdžiui, mišaus finansavimo atvejais, kai tik yra valstybės paramos elementas, apsauginė nuostata įma veikti. Daug komentarų buvo dėl negrįžimo ir sustabdymo išlygų ir aš manau, kad patiekiau jums kaip darybininkas savo nuomonę. Aš bandau ginti ES interesus iš esmės, neperinant į tokią retoriką, ar tai yra demokratiška ar ne. Aš, aišku, girdžiu Europos parlamento nuomonę, aš atsižvelgiu į tai, kad Europos e, parlamentas atstovauja žmogų, žmonių valią. Man problemas dėl to netyla, nekyla visiškai, mielai apie tai galiu pasikalbėti. Ir tai, kad ne, ne visada visi mano vienodai galbūt yra demokratijos E, išraišką. Aš dirbu pagal darybinės įgaliojimus ir būtent čia e, man liepiama dirbti pagal hybridinės sąlygas. Ir šiuo metu visiškai lengva. 28 valstybės narės nori, kad aš dėrėčiausi tokiu pagrindu ir 22 TISA partnerės nori dėrėtis tokiu pagrindu. Todėl aš ir sakiau, kad, kad komisijai, komisijai mechaniškai perkelti prašymą į naują darybinę poziciją sustabdytų visą procesą. Turiu įgaliojimus, kurie konflikuoja su tokiu jūsų prašymu. Ar komisijos pareigūnas turi klausytis Europos parlamentos ir pradėtų, turi pradėti darytis, nepaistamas jam sutiktų įgaliojimų. Aš nežinau, ar tai būtų daug demokratiškiau, negu kad diskusijos su jumis kaip šiandien. Vėlgi, šiais klausimais aš bandau į diskusiją įtraukti faktus. Aš girdėjau daug politinių argumentų, tačiau politiniai argumentai, aišku, yra labai svarbus. Ir mes juos atsižvelgiame, bandome įtraukti į mūsų pozicijos formavimą. Buvo konkretus klausimas užduotas, ar galima tai užbaigti prieš TTIP tai, užbaigimą, aš nežinau. Girdėjau, kad TTIP tai, tai darybos vyksta sunkiai, tačiau mechaniškai viskas yra logiška. Teiza yra susijusi tik tai, tai su viena TTIP dalimi, tai yra paslaugos. Tai yra svarbi dalis, tačiau toli gražu nėra pati sudėtingiausia TTIP kontekste. Ir gali būti, aišku, kad teiza darybos baigtos anksčiau negu TTIP, bent jau konceptualiai. Ir jeigu tai būtų, kaip sakė ponia Malmstrom anksčiau, mes panaudotume TTIP, kad nueitume toliau negu TISA atveju įvairiais aspektais, jeigu jūsų nuomonė tai būtų naudinga. Pone Keller klausė dėl išlygų. Tai procesas, kuris vyksta su valstybėmis naramis. E, norime e, tą sąrašą išvalyti. Mes norime apšvarinti situaciją, kuomet yra dvi išlygos pagal ES grafiką, kurios dubliuojasi ir kelia klausimų dėl situacijos teisinio iškumo. Tačiau to nenaudosime TIZA atveju, tai yra akivaizdu. Tačiau galima panaudoti tai kitose darybų procese. Tačiau čia aš kalbu apie TIZA tik tai ir čia to nenaudosime. Kažkas teigia, kad tyza reikštų e, teisės reglamentuoti pabaigą. Tai netiesa. Bus nu, konkretus straipsnis tyzoje dėl teisė, teisės reglamentuoti. Jūs gavote visus tyza tekstus ir gausite ir visus kitus. Šio teksto projektas yra tarptų dokumentų, kuriuos gavote. Kokia bus galtinė versija, dar aš nežinau, tačiau mes ir toliau apie tai su jumis kalbėsimės ir su valstybėmis narėmis. Nebus investituotojų ir valstybės ginčių sprendimo tyzoje, bus tik tai valstybių ginčių sprendimo mechanizmas. Ir dėl įgaliojimų aš jau atsakiau. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai. Labai ačiū. Bet aš norėčiau Jūs patikinti, kad tikrai nėra būtina iš naujo atnešinėti takto, faktų Europos parlamento. Europos parlamentas pats turi faktų ir jų pagrindų diskutuoja. Labai ačiū, kad Jūs mūsų klausotės. Klausimasis yra pirmas žingsnis į veikimą. Tikiuosi, kad galų gale Jūs galėsite rasti teisingų problemos sprendimo būdų. Ačiū, ponė Kinerį, dar kartą, o dabar perinam prie šeštojo klausimo. Vykstantis trialogas. Dabartinė vykstančių e, trišalių dialogų darybų padėtis. E, konfliktinių mineralų klausimas virželio e, 16 dieną įvykęs, gana sėkmingas ir pakankamas Europos parlamentui, buvo pasiektas susitarimas. Uh, kuris e, atitinka gairės, supratome, kad yra sukurta gera sistema ir dabar gavome e, šiek tiek tokių reikalavimų ir iš e, kitos pusės Europos parlamentas supranta, kad dabar politinį susitarimą reikia paversti konkrečių tekstų, Techninis darbas vyksta. Taigi, po kankinimų prekių perinam dabar prie kito e, gero teisės akto, gerai užsibaigusio teisės akto priimtų Europos parlamente. Komentarų nėra labai gerai. Tada perinam prie septinto klausimo. Ir kalbėsime apie rekomendacijų susitarimo papildomo e, protokolo. Tai yra keturios sutartys susijusios su Europos ekonomikos erdve, nominė bendryje. Niekas nežino, gal reiks šį reglamentą labai greitai vėl keisti. Dar kitus partnerius, kad būtų galima įtraukti. Bet kol kas šis susitarimas yra tarp ES, Islandijos, Liechtensteino ir Norvegijos. Ir kalbame apie Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą. Čiuguosi, kad atėjo Islandijos ambasadorius Europos Sąjungoje. Ambasadoriai, atsiprašau. Pone Elis Dotir. Ji yra čia, šioje salėje. Sveikinu jūsų futbolo komandą pasiekus pergalių. Tai buvo didelė staigmena visiems. Taip pat sveikinu Norvegijos ambasadorę Junktinė Amerikos e, e, Europos Sąjunga, ponė Šulervud. Ji yra taip pat nuolatinės atstovybės vadovo pavaduotoja. Aš pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Borelį, bet jo nėra. Jis pirmininkų suigo, todėl jį perims vietoje pakalbės ponė Begin, o po to ambasadoriams suteiksiu žodį. E, grazie. Dėkuoju, papirminkė. Tad e, perskaitysiu šitą poziciją David Barelį vardu. E, santykiai tarp ES ir ES ekonominės erdvės nuo 1994 metų remiasi principais ir taisyklėmis taikomais vidaus rinkoje. Laisvos prekybos sutartys, e, galiuojančios su šiomis valstybėmis, remiasi E, laisvų žmonių, kapitalo, paslaugų ir prekių judėjimo, e, taip pat e, bendradarbiavimo ekonominėje bei pinigų e, srityje. Kitos, kit, kiti sektoriai, socialinės sritis, darbo teisė, lyčių lygybė taip pat yra susijusios su keturiomis anksčiau minėtomis laisvėmis. Aplinkosaugos politika bei mokslinių tyrimų e, politika ir atitinkamos nuostatos yra privalomo pobūdžio tose e, sutartyse. Nuo 1994 metų šitas sutartis padėjo sumažinti e, socialinius ir kitus skirtumus. Norvegija taip pat e, prie tų sutarčių taikymo e, prisidėjo taikydama specialų finansinį mechanizmą. Protokolų e, dėl žvejybos ir e, dėl žvejininkystės ir žvejininkystės produktų rengimas ir pasirašymas buvo, vyko atskirai. 15 metais baigėsi darybos su Islandija, Lichtensteino ir Norvegija dėl finansinio mechanizmo 14-21 metų laikotarpiai. Norvegijos karalystės ir ES susitarimas dėl 14-21 metų, e, taip pat papildomų protokolų dėl ES ir Norvegijos bei ES ir Islandijos. EEE e, e, e, lyginant su 14 metais. Finansiniai projektai e, taip pat e, apims inovacijas, klimato kaitą, jaunimo nedarbą. Tuo pat e, metu mes e, peržiūrėjome protokolus dėl žuvininkystės ir žuvininkystės e, produktų. Toliau kalba sukasi dėl naujų išimčių suteikimui 14-21 metams šitoms valstybėms ir e, keičiant kai kuriuos e, taikomus tarifus. Norvegija atnaujins e, reikalavimus septynių metų laikotarpiui, remiantis 218 straipsnių Europos parlamentas turi pateikti savo nuomonę dėl e, papildomų protokolų ir sutarčių minėtose srityse, siekiant e, sustiprinti bendradarbiavimą su EE valstybėmis. Pranešėjas siūlo, kad Europos parlamentas patvirtintų tas sutartis ir papildomus protokolus. O dabar suteiksiu žodį ambasadoriui Elas Dotyr. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū už tai, kad pasikvietėte mus į šį posėdį tokia svarbia tema. Be abejo, šis komitetas sprendžia daug skubių klausimų jau šiandien. Galėčiau tik porą jų paminėti. Tai taip ir e, po Brexit atsiradę E, poreikis apibriežti santykius prekybos su Junktinė karalystė, todėl mes e, labai džiaugiamės, kad dalyvaujame Europos e, vidaus rinkoje per Europos ekonomikos erdvę. Manau, kad ateities svarsimas jūs tai, tai atsižvelgsite ir džiaugiamės, kad turime galimybę su jumis pasikeisti nuomonėmis apie tai. Laukiam ir tolesnio dialogo. Bet dabar aš žvelgiu į susitarimą, kurį šiandien aptarėme ir kalbu EFTA valstybių vardu. E, iš, kaip Islandijos atstovė trumpai pakalbėsiu ir paskui dar mano kolegė iš Norvegijos mane papildys, pristatydama norvegiškąją perspektyvą. Be abejo, mes visi labai džiaugiamės, kad galėjome pasirašyti sustarimą su Europos e, finansavimo mechanizmu ir EEE e e, e, e, dotacijas dabar galime gauti nuo 14 iki 21 metų. E, E, tai susitarimas yra ketvirtas iš eilės egzistuojant Europos ekonominiai erdviai ir daugiau negu 1,5 milijardai per septynerius metus bus skir buvo skirti iš viso. Tai yra kol kas Europos e, ekonominės erdvės ir EFTA valstybių yra didžiausias e, susitarimas kaip jau buvo pasakyta, iš viso padidės daugiau negu 11 procentų finansavimas, 2014-2021 metais lyginant su ankstesnė finansavimo e, ankstesnių laikotarpių e, naujai mechanizme bus geriau įvertinami valstybių specifiniai poreikiai, bus atsižvelgiama būtinybė sutelkti dėmesį į naujus uždavinius. E, naujajame finansavimo uh, etape išlaikomas dėmesys visuomenėje aplinkos, aps, aplinkos saugai ir panašiai, tačiau labai e, naujas reiškinys yra moksliniai tyrimai ir naujovės, taip pat migracija ir kiti panašus nauji uždaviniai. Bendras tikslas - suderinti e, EFTA ir e, ES susitarimus. Suprantame, kad procesas išliks labai sudėtingas, jis turės papildyti jų dabar egzistuojančius ES politikos mechanizmus. Kadangi susitarimas buvo pasirašytas gegužės mėnesį, mes labai greitai e, prisiderinome prie naujo finansavimo laikotarpio poreikių. Susitarimas buvo e, patvirtintas visuose EFTA valstybių nacionaliniuose parlamentuose ir e, rudenio e, pradžioje jau galėsime įforminti šią sutartį. 15 e, naudos gavėjų ir ES pasirašė supratimo memorandumus ir jų svarstymas šio mėnesio pradžioje pradėtas. Tarybos vyksta pagal regatos principą ir tikimasi, kad jos užtruks vienerius metus arba šiek tiek trumpiau. Kitaip tariant, mes esame pasirengę užbaigti dvi šalės darybas anksčiau negu numatyta ir paskutiniai darybų procesai bus užbaigti kitos vasaros pradžioje. Donorai ir valstybės naudos gavėjos e, per vienerius metus turės susitarti dėl programų valdymo ir jų e, planavimo. Vadinasi, programos nebus pradėtos įgyvendinti anksčiau kaip 18 metais. Yra nustatyta 2024 metų balandžio 30 dienos baigiamoji data. Suprantame, kad pilietinės visuomenės programos galės būti gyvenamos tuo metu. Uh, Dėrybos dėl naujo laikotarpio e, projektų buvo ilgos ir ilgai užtruko, tai aš jau esame tikri, kad naujoji sistema leis ženkliai prisidėti prie socialinių ir ekonominių skirtumų ES, ES ekonominėje erdvėje mažinimo ir dar labiau sustiprinti dvišalius santykius tarp donorių ir naudos gavėjų. Mes tikimės, kad jūs mums padėsite tą tikslą pasiekti. Kaip e, Islandijos atstovė noriu pabrėžti, tai apie ką jau bendravime pareiškime sakiau, EEFT e, valstybių e, finansinė parama dabar yra didžiausia turima. Valstybės gaus subsidijas pagal jų BVP ir tai leis Islandijai prisidėti prie tarptautinio E, pagalbos humanitar, humanitarnės pagalbos. Islandija džiaugiasi, kad Europos ekonominėje erdvėje jai pavyko išsaugoti galimybės patekti į rinką ir net jas pagerinti, tuo pat metu yra susitarta dėl finansavimo mechanizmų. Faktas išlieka tas, kad priekybiniai santykiai tarp Islandijos ir ES ir toliau yra pagristi 92 metų susitarimais ir 72 metų susitarimais, tai yra vadamasis dvišalis FTA priekybos sutarimas. Ir greičiausiai nesunku nu, suprasti, kad tos sutartys nebetitinka dabartinių rinkos poreikių ir ateityje turėtume suorganizuoti platesnį dialogą ir peržiūrėti dabar taikomas sąlygas e, Islandijos žuvininkystės produktų importui į ES. Taip pat turime pasverti dabartinės e, kvotas, tarifų kvotas. Ačiū pirmininkė. Sorry. Um, good afternoon. Labadiena, kolegos. Norvegijos vardu noriu padėkoti mums už kvietimą į parlamento uh, sustarimo aptarimą pasirašyto gegužės trečią dieną, be sustarimo dėl e, finansinio mechanizmo, taip pat buvo pasirašytas sustarimas dėl Norvegijos finansinio mechanizmo tam pačiam laikotarpiu ir papildomas e, protokolas dėl žvinkystės produktų. E, Norvegija siekia garantuoti 25 milijardus eurų tiems patiems prioritetiniams sektoriams, kaip e, ir e, ekonominė zona. Taigi visas įnašas bus 2,8 milijardų eurų per 7 metus, o Norvegija pateiks 2,7 milijardo. Mūsų įsipareigojimai tiems 7 metams yra vienas didžiausių įsipareigojimų laisvos ekonominės zonos šalių. Daugiau dėmesio skiriame e, pilietiniai visuomeniai, taip pat pabrėžiame naujovės, moksliniai tyrimai ir konkurencingumas dėl tų iššūkių, kurie kyla siekiant sąnaudos tikslų. Naujosios e, įmokos atsižvelgia ir naujus iššūkius migracijos rytyje. E, teisingumas ir vidaus reikalai yra prioritetiniai sektoriai e, parama gaunančios šalyse. Naujas fondas bendradarbiavimui taip pat bus sukurtas pagal naują mechanizmą, kad būtų intensyvinamas regioninis bendradarbiavimas daugiausia dėmesio skiriant e, tvariam jaunimo užimtumui. Politiniai, ekonominiai ir socialiniai iššūkiai ES yra ir mums tie patys. Galime sukurti e, geresnę Europą, jeigu dirbsime kartu. Bendros pastangos bus naudingos visiems ir mūsų įmokos yra unikalios šiame kontekste dėl jų dvigubo tikslo. Jos prisideda prie socialinių ir ekonominių skirtumų naikinimo laisvosios zonos srityje. Taip pat stiprinamos e, ryšiai tarp e, paramos gavėjų ir Norvegijos, Islandijos ir Liechtensteino. Didesnis bendradarbiavimas padės mums kovoti su e, iššūkiais Europoje. Taip pat noriu pabrėžti taip pat, kad mums malonu, kad pasirašytas papildomas protokolas dėl žuvinkystės produktų. Tai yra integrali bendrų darybų dalis mūsų prekyba jūros produktais yra jau nemenka. ES yra svarbiausia rinka Norvegijai. Norvegija yra viena didžiausių tiekėjų. ES užimdama 23 procentus rinkos. Tai prisideda prie darbo našumo, užimtumo ir e, šios rytis te gali plėtotis toliau šios sutarimo dėka. Labai ačiū. Dabar žodis šešėliam pranešėjai, ponui Dantį. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, galėčiau paminėti kai kurios dalykus, kurie jau buvo pasakyti. Aš šiltai sveikinu susitarimą, kuris pasiektas. Jis ypač svarbus Europos Sąjungai ir uh, Europos ekonominės zonos šalims dėl ko bus e, skirta 2,8 milijardo eurų. Tai reikš 11 procentų padidėjimą palyginti, e, palyginti su ankstesniu skaičiumi ir tai bus naudinga 15 šalių, daugiausia Baltijos regiono ir rytų Europos ir kai kurių vidurinio jūros šalių atžvilgių. Tikslas yra propaguoti, skatinti ekonominis socialinis vystimas e, silpnesnėse ekonomikose ir dėl to bendroji rinka veiks geriau. Ir, nu, aišku, šioje rinkoje galės e, šios šalis pilnai dalyvauti. Lėšos turi būti skirtos toms sritims, kur ekonominiai socialiniai skirtumai išlieka dideli ir jos galime mažinti naudant konkrečias programas. Šie tikslai atitinka 2014-2020 sanglaudos politikos tikslus ES. Išskirtos tam tikros prioritetinės sritis, kur bus skirtos konkrečios pinigų sumos. Norėčiau paminėti dvi kurios yra svarbios strateginė prasme - socialinė įtrauktis, jaunimo užimtumas ir skurdo mažinimas taip pat teisingumo ir vidaus reikalų sritis, čia įskaitant taip pat ir prieglaušą bei migracijos aspektus, kaip minėjo ambasadorė. Taigi, kaip sakiau, bus skirta daugiau lėšų siekiant kompensuoti jaunimo nedarbo pasakmes ir tai šalims, kuriuose jaunimo nedarbas 13 metais buvo daugiau kaip 25 procentai, bus galimybė prašyti finansavimo finansinis mechanizmas taip pat e, leido peržiūrėti ES ir Islandijos ir ES ir Norvegijos protokolus dėl žavinkystės. Ir todėl kai kurioms produktams bus taikomas nulinės kvotos. Aš sutinku su mūsų pranešėjų, rekomenduojant teigiamai balsuoti dėl šių susitarimų parlamente. Ir pabaigai turiu pasakyti, kad esu labai patenkintas, kad ponas Borelis yra šio pranešimo autorius, nes be to, kad jis yra geras mano draugas, jis galės papasakoti savo frakcijos lyderiui, ką reiškia Nigel Faradžiu, ką reiškia būti ES viduje ir ką reiškia nebūti joje. Ačiū, Helmut. Nieko nenori kalbėti, Skakerer taip pat ne. Jude. David. Labai trumpai noriu pasveikinti tas tris šalis, kurios moka šios įnašus. Klausimas galbūt ankstyva, tačiau jeigu Britanija prisijungtų prie ekonominės zonos, ar įsivaizduojate, kokia būtų koks būtų ekvivalentiškai jos įnašas? Ir ar nerzina jūsų tai, kad jūs pagal ES taisyklės turite mokėti įnašą, tačiau niekaip negalite įtakoti tiesiogiai mūsų politikos? Ir kaip manote, ar tai teisingas kelias Junktiniai karalystiai? But... Islandijos ambasadorė, gal kokį patarimą, konsultaciją pasakytumėt e, mūsų kolegoms iš Britanijos. Gal geriau apie futbolą pakalbėkim. Aišku, Junktinė karalystė turi rasti jai tinkamiausią sprendimą iš, iš islandiškos pusės galiu pasakyti, kad mes esam maža valstybė, eksportuojame daug, mūsų ekonomika yra pagrista eksportu, taigi tas, kas tinka mums, netinka kitiems. E, Nė vienas sprendimas neišvengs e, problemų. EES e sutartyje labai aiškiai tai yra pasakyta. Per pastarosius 22 metus e, mes ją taikome E, stengiamės visuomet apsaugoti savo interesus ir garantuoti patekimą ir į vidaus rinką, tačiau, kaip jūs sakėte, nesėdime prie dėrybų stalo, kai yra priimami sprendimai. Tačiau turime kitų būdų įtikinti ar pabandyti įtikinti mūsų kolegas ES e, pakeisti padėtį palankiai mums. E, mes e, visuomet stengiamės savo interesus apginti. Mes e, negalime aktyviai prisidėti prie sprendimų formavimo proceso, bet mūsų ekspertai dalyvauja, kuriant akį. Ir Islandija visuomet yra tai, kas yra aktualu, kas yra su, su žvejyba. Be to, e, dvi šalių pagrindų mūsų vyriausybės tengiasi įtikinti valstybės narės priimti e, sprendimus palankius mums. Tačiau aš patarimų jokių jums negaliu duoti. Landigiam. Dėl futbolo aš galiu tik tai Islandijos ambasadoriui pasakyti, kad aš esu pats škotas ir aš labai e, džiaugiausi, kad mes sugebėjom laimėti prieš Švediją 2016 metais. Ir e, tas rezultatas mus labai tenkino. Norvegijos ambasadoriui kažką patartų? Na, nemanau, kad aš galėčiau tą padaryti, bet tik pabrėšiu, kad nuo sutarties įsigaliojimo ji pasiteisino kaip gera bazė Norvegijos dalyvavimui vidaus rinkoje ir sprendžiant įvairias problemas su agentūromis. Norvegijos santykiai su ES Junktinės karalystės referendumo nebus tiesiogiai įtakoti, mūsų sustarimai su ES išliks tokie, kokie yra ir toliau mums tarnaus. Mes siekime Europos bendradarbiavimo, e, bet e, e, Britanijos žmonės nori, kad Junktinė karalystė pasitrauktų iš ES, bet palaukim, ką nuspręs patys Britai ir paskui prie to klausimo sugrįšime. Iš tiesų taip ir reikėtų, puiku. Gal komisija norėtų pakomentuoti? Ne? Niekas nenori iš komisijos pasakyti? iš išorės veiksmų tarnybos, ne? Tada puiku. Tada vėl suteiksiu žodį mūsų pranešėjo pakaitalui, poniai Benin. Grazie, prezidentė. Non... Dėkuoju, pane pirmininkė. Neturiu uh, apibendrinamųjų kokiu nors specifinių pastabų. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Uh, išklausiau, ką jis sakė. Perdosiu kolegai Borelį. Manau, kad galime jam padėkoti už atliktą darbą. So, therefore, I think we have no objections uh, uh, to give uh, the consent. Uh, and it's really key uh, to uh, secure uh, my. Taigi mes neprieštaraujame tam, kad sutikimas būtų duotas ir labai svarbu, kad mes užtikrintume Norvegijos e, jūrų pakrančių deramą funkcionavimą, to sieksime. Kaip ten bebūtų, pakeitimų pateikimo terminas Liepos 5 diena 12 valanda, o po to bus svarstomi pakeitimai, jeigu bus pakeitimų. Per kitą mūsų posėdį rūpjūčio mėnesį svarstytume juos. Taigi, Septintą punktą svarstyti baigėme ir periname prie aštunto klausimo. E, prieš tai dėkuoju ambasadoriams už tai, kad atėjote. Dabar aštuntas punktas, paskutinis šiandienos darbo atvarkėje. AKR ir ES santykių ateitis. Po 2020 metų kokie bus santykiai. Postkotonų laikas suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Pedro Silva Pereira, prašom. Ačiū pirmininkė, labadiena visiems. Šiandien čia atėjome, kad baigtume diskutuoti apie mūsų indėlį į plėtros komiteto pranešimą apie AKRS santykių ateitį. Žinome, kad kotonų susitarimo galiojimas baigsis 2020 m. vasario mėnesį. Šis klausimas buvo aptartas AKRES e, parlamentinėje asamblėjoje Namibijoje ir tikimės, kad e, greitai bus pateiktas Europos komisijos įvertinimas, pasveriant kotonų partnerystės susitarimo poveikį. Jis bus labai svarbus, kad e, pasimokytume iš klaidų Tačiau man akivaizdu ir e, manau, kad tuo ir mūsų diskusija baigsis, dabartinis AKRS e santykių mechanizmas yra vertingas pasiekimas. Ir e, tie santykiai leido pasiekti labai daug, kad e, m, būtų sukurta nauja programa tokiems santykiams išlaikyti. Aš savo nuomonę pateikiau gegužės mėnesį Vyko diskusija INTA komitete birželio mėnesį. 68 buvo pateikti pakeitimai e, projektoj. Dėkuoju kolegoms už išsakytas nuomonės ir atsiųstus pakeitimus. Taip leidžia parengti detalesnę, išsamesnę nuomonę. Mano paties frakcija pateikė keturis pakeitimus. Pirmiausia, dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo stebėsinos mechanizmuose, privalomų minimalių reikalavimų EBA, taip pat e, e, lyčių lygybės darbo tvarkės akcentavimas ir priekybos palengvinimo sutarčių užtikrinimas. Taip pat aš pateikiau penkis kompromisinius projektus. Vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas šią savaitę ir kompromisų projektai ką tik buvo išplatinti juose atsispindi šešėlinių pranešėjų diskusijos ir nuomonės projektas, kai žinau, bus teigiamas balsuoti Liepos mėnesį per kitą Inte komiteto posėdį. Buvo stengiamasi įrašyti kuo daugiau frakcijų pakeitimų ir nuomonių. Man atrodo, kad mes e, šiuo požiūriu dėl daug ko sutarėme. Be abejo, prekyba yra vienas iš svarbiausių AKR-ES santykių ramščių. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad naujas kuriamas mechanizmas būtų priderintas prie e, tvarios plėtros tikslų. Labai svarbu užtikrinti sąžiningą priekybą ir subalansuotą bendradarbiavimą. Mes visi sutikome, kad e, žmogaus teisų klausimas išlieka labai reikšmingas, o būtiniausia yra nepamiršti, kad santykis tarp, ryšys tarp žmogaus teisų ir priekybos sutarčių turi būti išsaugotas e, sustarimuose po 2020 metų. Diskusijose labai daug buvo kalbama apie pilietinės visuomenės dalyvavimą, taip pat ir suinteresuotų subjektų dalyvavime stebėsinos procese. Mano nuomonė pasiektas geras rezultatas ir dabar galime diskusijas baigti ir patvirtinti nuomonę. Noriu padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Mielai dirbsiu su jumis ir vėliau. Ačiū, dabar šešėlinį pranešėjai Adamas pirmiausia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, przede wszystkim e, dziękuję za współpracę. Dziękuję, panie pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikią bendradarbiavimo dvasę. Viskas vyko labai sklandžiai. E, Šis pranešimas visiškai nėra kontroversiškas, jo tekstas yra puikios kokybės, išsamus, labai džiaugiuosi tuo. Tekstas apima tuos aspektus, kurie buvo minėti per ankstesnį keitimąsi nuomonėmis. Taip pat atsižvelgta į pakeitimus ir tuo būdu tekste situacija atsispindi labai, labai objektyviai. dar keletas specifinių aspektų veiksmingumo studija, tokio pobūdžio analizės ir e, studijos turbūt e, bus traktuojamos konstruktyviai, bet tuo pat metu gana kritiškai, nes e, reikia tokio požiūrio, kuomet galvojama apie ateitį, ir kuomet galvojama tai, apie tai, kas vyko praeitėje ir kuomet norima patobulinti daugelį e, dalykų, čia kalba sukosi apie labai įvairias valstybės, įvairius e, e, regionus, kurie turi savo specifiką ir ateityje reikės atsižvelgti į tą specifiką dar labiau siekiant didesnio būsimų sutarčių įgyvendinimo veiksmingumo. Mes e, taip pat norėtume pabrėžti kitą svarbų aspektą susijusi su e, prekyba. Tos sutartys turi turėti teigiamų pasiekmių toms valstybėms, su kuriamis pasirašome sutartis. Investicijos buvo minėtos e, ne vieną kartą, tai taip pat minima ir tekste. Na, o kalbant apie vertybės, idealus, e, piliečių teisės. Aš nenoriu grįžti prie šitų dalykų, jie labai aiškiai išdėstyti tekste ir tikiuosi, kad e, e, mūsų, mūsų lūkesčiai tikrai pasiteisins. Noriu, aišku, grįžti prie jo praktinio pobūdžio aspektų, bet šiaip siūlau balsuoti už šį pranešimą. Ačiū kolegoms. Noriu padėkoti už bendratarbiavimą, rengiant šią nuomonę. EKR er dabar gali pritarti visiems kompromisiniams pakeitimams ir pranešėjas dėjo puikias pastangas, kad įtrauktų kitų nuomonės. Tai dėl, dėl to tai tapo stipresnė nuomonė ir dėkoju už pastangas. Labai svarbu, EKR er šalims, kad pabrėžtume, jog ateities bendradarbiavimo sistema turi pagrista būti dėjo dvilypiais santykiais. Mums reikia prekybos, bet reikia tą, ką ir šalis ir tautos e, dėktų gerą valdyseną, kovotų su korupcija. Tik tai tada prekyba bus tvaria priemonė ir bus naudinga šalims, kuriant e, klėstėjimą, darbo vietas. Džiaugiuosi, kad būtų traukta mano atskira, atskiras pakeitimas dar privačių viešųjų partnerysčių E, kurios, kurių vaidmo svarbus, plėtojant e, šalių pajėgumus, ypač eksporto pajėgumus. Taip pat reikia bendradarbiauti pramoniai su mažu ir dideliu verslu, pritraukti pilietinę visuomenę labai svarbu, palaikyti gerus santykius prekybos srityje. Tai yra interesai, kurie sieja abipusės. Taigi reikia užtikrinti, kad plėtotume tos santykius, įtraukiant MVI ir pilietinę visuomenę. Tačiau bendras pranešimo tonas yra puikus. Jis pratėse kotonų e, gerus siekius ir prisideda prie partnerystės sustarimo regioninės, regioninio bendradarbiavimo ir užtikrins geresnę ateitį AKR šalimis. šalims. Helmut, Ačiū, Helmutai. Ar nori pavaduoti Lūlą? Taip, Lūla prašė manęs padėkoti pranešėjai už bendradavimą, taip pat šešėliams pranešėjams. Tai buvo labai konstruktyvus ir vaisingas bendro darbo procesas. Lūla prašė manęs taip pat komitetui perduoti jos nuomonę, kad mes turime siekti santykius plėtoti realios partnerystės pagrindų viršiant kolonializmo patirtį. Todėl žmogaus teisės ir jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslai turi būti ES akaraš santykių šerdys ir taip pat galvojant apie katonų sustarimo ateitį. Visą tai turi būti veiksminga ir reikia privalomų nuostatų, kas atsispindi nuostatoje. Privalomos sąlygos turi leisti bendrijoms, kurioms pasitaiko žmogaus teisų pažeidimų, veiksmingai ginti žmogaus teisės. Na, taip pat jį nori pabrėžti, kad ES turi suteikti labai svarbu vaidmenį pilietiniai visuomeniai mūsų santykiuose su vyriausybėmis. Ir mes matome, kad matytume ši nuomonė taip pat suvaidintų labai pozityvų vaidmenį šalia pranešimo. Ačiū. Dėkuoju pranešėjui už gerą bendradavimą. Vienas klausimas, kurį norėtume atspindėti gerbiamą kompromise, tai yra skolos klausimas. Apie tai kalbėjome ir šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. E, norėčiau, kad būtų ta pusė sakinio dar pridėta. Taip pat norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, į pakeitimą, kurį aš pateikiau dėl migracijos kompakto, migracijos sustarimo. Komisija siekia integruoti visas politikas, užsienio prekybą, vystimas, viską tam, kad šalys sustabdytų migrantus ir pabėgėlius ir susigražintų juos. Skaitant ir prekybos sankcijas prieš šalis, kurios, pavyzdžiui, nepriima gražinamų savo piliečių ir trečiųjų šalių piliečių. Manau, kad tai yra labai keista, kai visada kalbame apie tai, kaip e, labiau sąstamai taikyti žmogaus teisų nuostatas, e, užtikrinti, kad mūsų prekybos partneriai ir mes patys e, laikytumėmės žmogaus teisų pagrindų. O dabar čia sakome, ir sakome, kad tai turi būti privalomos nuostatos, o kai kalbame apie migrantus, e, tai komisija nori taikyti sankcijas. Manau, kad tai netinkamas kelias. E, džiaugčiausi, jeigu kolegos pritartų mano pakeitimui. Ačiū, pane Begin. Grazie, prezidente. Dėkuoju, pane pirmininkė. E, AKR valstybės yra susijusios dviejopai su ES, yra ekonominiai E, ryšiai ir yra taip pat e, mūsų istorinė skola jiems, kurią turime dabar sumokėti ir taip pat mums tenka priemonė padėti toms valstybėms atsistoti ant savo kojų ir e, e, būtent e, todėl tas pranešimas yra toks svarbus. Dėvė komiteto, e, žiūrint per dėvę komiteto prizmę, mes e, žiūrime į tai labai teigiamai. E, vyko nu, puikus bendradarbiavimas, buvo atsižvelgta taip pat į kai kurios ir mano pakeitimus, esu labai patenkinta rezultatu, tačiau norėčiau, kad pranešėjas daugiau vietos skirtų busimiems iššūkiams, galbūt reikėtų pridėti naują skyrių, naują dalį, kaip aš ir siūlo 44-ame pakeitime, taip pat kalbant apie e, netarifinius e, kliūtis, žadinkite ir turi, turizmą, reikėtų daugiau pagalbos Afrikos e, kontinentui. Toliau privalomas nuostatos dėl tvarumo ir kitų aspektų mano pranešime dėl prekybinės strategijos. Aš apie tai kalbu komisija Trade for All kontekste galėtų taip pat padaryti nuorodą į mūsų rezoliuciją, kuri e, buvo priimta per e, prieš tai vykusi INTA e, posėdį ir kuri tikriausiai bus patvirtinta kitą savaitę per Strasbūrų plenarinį posėdį. Ačiū komisija. Ne? Jokių komentarų iš komisijos pusės. Tada vėl suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu dabar portugališkai. Noriu tik tai e, galutiniais išvadas padaryti ir prieš tai padėkosiu šešėliniams pranešėms ir kitiems diskusijoje dalyvausiems kolegoms. Ačiū už bendradarbiavimą. Jūsų pasakyti komentarą apie komentarą yra labai ver... apie pranešimą yra labai vertingi. Neinta komitetas turės pateikti bendrą bendradarbiavimo su akar valstybėmis vertinimą. Mūsų tema iš esmės yra tik tai su priekybė susijusi. Ir mes turime galvoti, kaip galime prisidėti prie plėtros komiteto pranešimo. Reikia stengtis rasti bendrą poziciją tarp visų frakcijų, kad galėtumėm E, bendro sustarimo pagrindų e, pasiekti kuo daugiau. Dėl prekybos su AKR, kad ji vyktų sėkmingai, būtina laikytis tam tikrų sąlygų. E, jos turi būti suderintos su tvarios plėtros tikslais, žmogaus teisų straipsniais, kurie yra veiksmingi ir pasiteisina. Turim galvoti apie asimetrinius santykius, kuriuose yra atsispindėta EK ir valstybių ekonominė specifika. Be to, būtina galvoti apie pastangas e, sukurti gerą valdyseną ir administracinius gebėjimus, nes be jų jokios mūsų pastangos vietiniams gyventams naudos net neš. Tai yra, mano nuomonė, pagrindiniai mūsų akcentai ir mūsų komiteto dokumente jie atsispindės. Dėkuoju visoms frakcijoms ir kolegoms už bendradarbiavimą. Uh, it could be a report with uh, support from all political groups. So uh, let's see. The uh, vote will be uh, in uh, our next meeting uh, on the uh, 13th um, of July. But